Okay, colleagues, may I have your attention? Toyer is on his way. He will be here in about 15. Gerbėmiai kolegos, už 15 minučių atvyks mūsų kolega dėl vieno pranešimo, bet jisai pasiūlė pradėti posėdį. Ir pirmiausia, tai yra darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštarojate darbo tvarkiai, laikome darbo tvarkę patvirtintą. Antras klausimas - pirmininko pranešimai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiandieną šios dienos posėdžio kalbų režimas yra paskeltas, mūsų posėdis transliuojamas viešai. Ir kalbant apie audito rūmų vizitą, tiksliau vizitą į auditorumus. Noriu Jūs informuoti, kad autobuse nebus registracijos, bet to mūsų sekretorijete įvyko pasikeitimai. Mūsų kolega Vlasak jau praktiškai baigė darbą ir yra naujas e, sekretoriatų darbuotojas, Sepinto, kuriai linkime kuo geriausios kloties. Toliau, trečias darbo tvarkės klausimas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos reformą. Turėtume pradėti balsavimą, bet prieš tai noriu paklausti, ar pranešėjas, pranešėja norėtų pasisakyti. <clears throat> Pone Grasla, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai praėjusį kartą buvo atidėtas svarstymas, aš e, visiems išplatinau informaciją elektroniniu paštu, kokios bus laikomasi procedūros ir kaip kaip bus sprendžiamas imuniteto klausimas, tačiau uh, informacija vėliau buvo pateikta per vėlai, taryba į ją neatsižvelgė, nors iš pradžių atrodė, kad tarybai palankiai vertina pasiūlymus. <clears throat> Todėl nebuvo pasiekta uh, didesnės pažangos. Mes sugebėjome susitarti štai dėl ko. Komisija pateiks deklaraciją dėl Olafo ir pona Šumeteris, kurį malonu čia matyti, galbūt paaiškins, kokia tai bus deklaracija. Jeigu bus keičiami narių imuniteto principai, tai tada reikėtų tolesnio patikslinimo. Vadovaujantis reglamento atitinkamų straipsnių mes galime pasakyti, kad iki šiol uh, sistema neveikė, o siūlomas pakeitimas nebuvo svarstomas plenarinėje sesijoje. Ir panašu, kad iš tiesų, ko besimtume, nieks nepavyksta. Tenka tik apgailestauti dėl tų. Norėčiau be kita ko padėkoti komisijos nariu, nes mes niekada anksčiau taip glaudžiai nebendradarbiavome šioje srityje ir manau, kad šis bendradarbiavimas turėtų apsinibainikuoti aiškiais rezultatais. Jūs visi balsuosite už ar prieš dėrybų metu pasiektus rezultatus, bet to e, trejato dėrybas vyko dar pirmininkaujant Lenkijai ir toliau pirmininkaujant Danijai. Abiem šiom valstybėm narėm noriu padėkoti, nes sugebėta gerokai pasistumėti į priekį, pasiekti susitarimo. Aišku, procesas prasidėjo pirmininkaujant Vengrijai. Tačiau tektų tik apgailę stauti, jeigu visos mūsų pastangos nueitų vėjais dėl valstybių narių pozicijos. Dabartiniu metu pasiektas susitarimas yra tikrai kokybinių požiūrių geras ir aš manau, kad ta reforma, naujo reformuota struktūra turėtų padėti mums kovoti su sukčiavimu, dirbant kartu Olafui, e, komisijai ir visoms susijusioms pusėms manau, kad tokio bendradarbiavimo dėka pasiektume gerų rezultatų kovodami su nusikalstamu e, sukčiavimu, tai yra labai svarbus dalykas. Jis ypač aktualus nūdienos kontekste, nūdienos aplinkybių kontekste. Per savaitę padėtis kiek pasikeitė ir mes sugebėjome pasiekti geresnės pažangos, palyginti su to, dėl ko buvo tartasi savaitgalį. Todėl norėčiau padėkoti visiems, įskaitant teisės tarnybą, ponę Dovetską, taip pat juristams, lingvistams, Milijanų ir Tobin, kurie mums labai padėjo. Ir tarybos sekretoriato stovų ir ačiūnai bei komisijos darbuotojams. Tikrai noriu padėkoti visiems kolegoms kurie padėjo patobulinti formuluotės, patobulinti dokumentą ir pasiekti pažangos. O dabar tikiu, kad e, komisija pasisakys dėl komisijos deklaracijos. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijos nariui, noriu paklausti, ar komiteto nariai nori pasisakyti ponas Stas pirmiausia dabar. Taip, ponė pirmininkė, yra vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Esu labai patenkintas ponios Grösla darbu, parengtų pranešimų. Tačiau situacija, galima pasakyti, unikali, nes buvo įsikišta į procesą iš viršaus. Mes praėjusią kartą sutarėme atidėti balsavimą, nes norėjome parodyti gerą valią kurią be kita ko rodė ir parlamento pirmininkas. Tačiau Tai yra išimtinis atvejs, kuris neturi tapti precedentų. Ir jeigu tam tikrais atvejais bus kišamasi iš viršaus, tai tikrai nepavyks tinkamai dirbti. Taip tinkamai dirbti, kaip dirbome iki šiol. Ačiū, tą ir norėjau pasakyti. Ačiū, dabar žodis komisijos nariu šiame tai. Ačiū. Labai tikrai daug ką norėjau pasakyti ir ketinu daug kalbėti kitų klausimų, kai kalbėsime apie komisijos kovą su sukčiavimu. O dabar norėčiau padėkoti poniai Kresla ir visiems, kurie dirbo, nes tikrai daug metų, mano paskaičiavimai šešeri, ponios Grasla aštuoneri metai, kol galų gale pasiekėme mano galva gero kompromiso, kuris užtikrins veiksmingesnį Olafo tarnybos darbą, jo labiau paklos aiškesnius Olafo veiklos teisinius pagrindus. Buvo prieštaringai vertinamų dalykų, dėl to buvo atidėtas ir balsavimas. Ir noriu pasakyti, kad tikrai komisija ketina pateikti dvi deklaracijas sąsajoje su reglamentu. Pirmoji dėl darbo susitarimų tarp Olafo ir Europos parlamento. Toje deklaracijoje komisija labai aiškiai nustatys dalyvaujančiųjų pusių teisės ir pareigas, atsižvelgiant į parlamento darbo specifiką. Kitas dalykas – tai yra imuniteto ir statuto klausimas bu, yra atskiras protokolas, kaip jūs žinote, ir aš manau, kad komisijos deklaracijoje bus tinkamai išspręsti tie klausimai, kurios, kurie jūs neramina. Ačiū komisijai, ar būtų daugiau pastabų šio klausimu? Jeigu daugiau pastabų, ne, ponė Grasla. Aišku, aš taip pat norėčiau padėkoti Olafui, ponui Kula ir ponui Kessleriui, generaliniam Olafo direktoratui. Ir noriu dabar tai padaryti, kad vėliau o, nebūtų manoma, jog jų veiklos nevertinu. Pirmininkė. Kągi, pradėsime balsavimą dėl tarpinės, tarpinio pranešimo dėl tarybos 14-20 daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Pirmininkė atsiprašo. Noriu informuoti, kad bus balsuojama arba už, arba prieš. Prašom, kas už. Balsuokime elektroniniu būdu. Visi balsuojame. Balsavimas baigtas. Ačiū, sveikiname pranešėją ponę Gröslą. Taigi, preliminarus pranešimas siekiant teigiamus 2014-2020 daugiametės finansinės programos. Taigi 2014-2020 nuomonės referentas, panas Mulderis. Norėčiau tiesiog paklausti, kas už pataisą. Pirmąją pataisą. Kas prieš? Susilaikė. Taip, priimta. Antrasis, antroji pataisa. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečioji pataisa. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtoji. Už. Prieš susilaikė, atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Visi balsavo, uždai baigtas balsavimas. Priimta vienu balsu, sveikinu pranešėją. Next item is the... Kitas punktas Toliau yra tiesioginės išmokos ūkininkam ir reikalingos schemos. Taigi pataisos, pirmoji, dvidešimtoji, už prieš, gal balsuokime elektroniniu būdu, baigiame balsuoti, atmesta. Dvidešimt pirmoji, už prieš prieš. Siūlyčiau, kad elektroniniu būdu balsuotumėm. Baigime balsuoti. Atmesta. 57 už. Prieš. Susilaikė. Elektroninis patikrinimas. 57. Visi balsavo, balsavimas baigtas priimta. 22. Už, prieš, susilaikė, priimta. 58. Už, prieš, susilaikė. Manau, kad priimta, bet gal patikrinkime elektroniškai. Baigime balsuoti. Atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, priimta. 60 pataisa už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, priimta, priimta. 23 su žodiniu, žodinė pataisa už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 24 atsijėmė, 25 pataisa atsijėmė, 26, 27 taip pat atsijimtos, 63 su žodiniu paėdimu už, prieš, susilaikė priimta. 62, kadangi jau buvo priimta, 28 priimta. Taip, šitos trys, 28, 9, 30 priimta, 64 už, prieš, sulaikė priimta, 31 už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu, 31. Visi balsavo, užbaigtas balsavimas. Priimta. 32-33 atsiimta. 34 susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta, 37 už, prieš, susilaikė, atmesta, 65 už, prieš, susilaikė, priimta, 66 už, prieš, susilaikė, atmesta, 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, ne visai aišku, elektroninis patikrinimas dėl 67-osios baigėme balsuoti. Primta. 39 atsiimta, 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 atsimta, 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 atsijėmė, 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 atsimta, 44 su žodiniu tekstu pakeitimu, už, prieš, susilaikė, atmesta. 45, 6, 7, 8 ir 9 atsimtos, 50 už, prieš, susilaikė, atmesta, 51, 2 atsimtos, 53 už, prieš, susilaikė, atmesta, 54 atsimta, 55 už, prieš, susilaikė, atmesta, 56 už, prieš, susilaikė, priimta, pirmas, prieš, susilaikė, priimta, du, antroji, už, prieš, susilaikė, atmesta, trečioji pataisa, už, prieš, susilaikė, priimta, ketvirtoji, už, prieš, susilaikė, priimta, penktoji pataisa, už, prieš, susilaikė priimta, šeštoji atsimta, septintoji už, prieš, susilaikė atmesta, aštuntoji pataisa už, prieš, susilaikė priimta, devintoji ir dešimtoji atsimtos, vienuolikta už, prieš, susilaikė atmesta, dvyliktoji atsimta, 13. Trys dalis, kiek matau, ne, atsiprašau, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios pataisos dalies. Baigime balsavimą. Priimta. Antroji, 13 pataisos dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 14, 15, 16 atsiimta, 17 už, prieš, susilaikė, priimta, 18 už, prieš, susilaikė, atmesta, 19 už, prieš, atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Vis baigė balsuoti visi. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Ponas Gairė, prašau. Aš turėjau šiokia tokia problema, todėl kad vokiečių kanalu kitą kalbą girdėjau. Ir man truputėlį. Na, tiesiog buvo vieta, kai mes žiūrėjome į 58 patais ir balsavome dėl 58. -osios. Aš tiesiog negalėjau e, pabalsuoti. Ir todėl E, praradau galimybę palaikyti. Ir man atrodo, buvo 20-20 e, balsavimas pasiskirsti. Tai norėčiau pasakyti, kad dėl e, kalbas taip, mes atkreipsime dėmesį į jūsų pastabą. Pana Greslį. Galiu suprasti problemą, tačiau bet man atrodo, kad pagal procedūrinės taisyklės e, palaiko jau taisyti balsavimą būtų bent jau keista. Nenorėčiau, kad tiesiog pasidalintų tai balsai. Ačiū, ponė Grislė. Toliau pagal programą. Šeštasis tai yra 2011 metų biudžeto vykdymas. Taip Pas mus yra komisijos narys e, panašia meta šiandien. Mm, gerbiama pirmininkė, nariai, ponios ir ponai. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę pateikti jum e, pačią paskutinę komisijos ataskaitą, kuri yra ypač įdomi šiam komitetui. Pirmiausia, ataskaita, kurioje komisija detaliau pateikia e, priemonės ir e, veiksmus, kurių buvo imtasi 2010 metų e, biudžeto vykdymo procedūros metu. Toliau tiesiog apibendrinimas 2011 metų rezultatų apibendrinimas tai ataskaita, kurioje na, tiesiog komisija prisima atsakomybę už priimtus sprendimus, padarytus darbus toliau, vidaus auditas, kuris buvo atliktas 2011 metais. Aš žinau, kad čia yra kreipiamas didžiulis dėmesys į tai, kad galima būtų nustatyti kryptis biudžeto vykdymo darbuose. Taip, mes atkreipiame dėmesį į pateiktas rekomendacijas ir, man atrodo, gerokai tai pataisė padėti. Na, Man atrodo, kad visa tai padeda a, tiesiog geriau tvarkytis biudžeto vykdymo reikaluose, bet taip pat nustatyti ir silpnasias vietas, a, kurios iš tikrųjų nusipelno didesnio dėmesio. Taigi tiesiog pažiūrėkime a, į šitą mm, mūsų ataskaitą. Gavote tris dokumentus. Pirmiausia, trumpas, trumpasis, trumpoji ataskaita, kurioje kalbama apie pačius svarbiausius dalykus. Toliau kalbama apie prioritetus ir apie tai, tiesiog pagrindinius reikalavimus, kurios kyla visos politikos srityse. Toliau yra darbo dokumentas, čia yra komisijos atsakymai į kiekvieną konkretų klausimą, kurį pateikė parlamentas ir taryba. Na, sutelkime dėmesį į pagrindinius keturis prioritetus, apie kuriuos mes jau esame detaliai kalbėję gegužės mėnesį. Pirmasis prioritetas tai yra tiesiog buvo prašoma, kad būtų detaliau žiūrima, kaip e, yra kontroliuojamas biudžetas. Kai kas jau yra atlikta, pavyzdžiui, šitos teisinės sistemos kai kurios pataisos, o kai kurie jau e, tiesiog jau pakeliui prie vykdymo. Artėjame. Man labai malonu pranešti jum, kad jūs šio mėnesio pabaigoje gausite detalę e, ataskaitą apie tai, kaip e, finansų inžinerijos priemonės yra įgyvendinamas valstybėse narėse. Komisija taip pat atkreipė dėmesį į e, pagėdavimus, kurie buvo išreikšti antroje prioriteto srityje. Tai yra apie e, komisijos atskaitomybės visą tą grandinę. Galbūt prisimetate, kad aš esu visų e, pateikęs jums visų valstybių narių ataskaitas. Uh, Ir e, žinoma, mes ateityje irgi laikysimės e, visų sutartyje numatytų reikalavimų. E, na, toliau žinoma, reikia laikytis kokybės ir Man atrodo, kad šitas horizontalios priemonės iš tikrųjų sustiprino e, struktūras ir dabar galbūt e, daug, aš, paaiškėjo kai kurie klausimai, kurie buvo iškelti. Tai kaip, pavyzdžiui, skaičiuoti riziką keliančias e, tas sumas. Yra tik tai keletas veiksmų, Ir tai neturėtų stebinti jūsų, kad komisija negali priimti. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie Ta komisija pasirašo tiesiog kai kurios dokumentus. Na, taip, tai nėra visiškai tas pats, kas atvirų komisarų pasirašymai. Tarnybos e, turi būti užtikrintos, kad e, komisijos politinės e, politinėme lygmenyje komisija iš tikrųjų visada yra informuojama apie tai, kas vyksta vadovybės lygmenyje tai leido komisijos nariam ir atskirai, individualiai ir kolektyviai prisijimti visą atsakomybę už biudžeto vykdymą. Atsakymuose į jūsų trečiąjį e, prioritetinę veiksmų sritį E, taigi, e, tiesiog, kad iš ankstinis e, mokymas turėtų, jį turėtų būti kreipiamas didesnis dėmesys ir tie pokyčiai, kuriuos mes jau padarėme finansinį reglamentą, jau yra atkreiptas dėmesys į tos iš ankstinius, iš ankstinės išmokas. Ir toliau ketvirtasis prioritetas, tai yra tam tikros sankcijos. Nenorėčiau pakartoti kad komisija iš tikrųjų pasirengusi labai atidžiai stebėti ir stabdyti šitokias išmokas, jeigu, pavyzdžiui, tas silpnasias vietas nebus atsižvelgta laiku ir tinkamai. Toliau komisijos pasiūlymai dėl sanglaudos fondų. Labai norėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį. Grinuoju finansų korekciją. Gal. Galiu pakartoti kreipimas į parlamentą, kad e, šis pasiūlymas būtų paremtas, skaitant sektorinius komitetus, kurie vadovauja rengiant teisės aktus pagal sektorių teisinius pagrindus. Pagal sutartį komisija turi gyvendinti biudžetą savo atsakomybę. Tačiau audito rūmų ataskaitos, taip pat mūsų pačių auditai rodo, kad be griežtų įsipareigojimų iš kitų finansinių veikėjų pusės, ypač valstybių narių institucijų, būtų neįmanoma garantuoti e, gero finansinio valdymo principo laikymosi. Todėl valstybės narės turi ne tik bendradarbiauti su komisija, bet taip pat prisimti ir atsakomybę už tinkamą maždaug 80, maždaug 80 ES e, biudžeto procentų valdymą. Finansinis reglamentas bus e, priimtas vėliau. Čia bus daug e, esminių pakeitimų dėl finansinių veikėjų vaidmenų ir atsakomybės sankcijų nacionaliniams administracijoms, kurios netinkamai valdo biudžetą. Ir bus numatytos supaprasnimo priemonės. Aš tikiuosi ir e, tikiu, kad visi veiksmai prisidės prie to, kad biudžeto vykdymas bus geresnės kokybės veiksmą jį vykdant visiems. Matome, kad didelė dalis parlamento prašymų arba jau įgyvendinti, arba yra pasistumę į priekį juos įgyvendinant. Tai yra iš tiesų parlamento sėkmė, jūs komiteto sėkmė, bet tai taip pat yra parama komisijai, nes tai sustiprina jos poziciją dabartinėse diskusijose tarp institucijų dėl ES programų. Šis, mm, šie tolesniai veiksmai įrodo, kad mes veiksmingai imamės veiksmų, remdamės jūsų rekomendacijomis, įskaitant ir tas, kurios pagrįstos e, auditorumų metinėmis ataskaitomis. Aš tikiuosi, kad į tai bus tinkamai atsižvelgta vertinant mūsų darbą. Mūsų konstruktyvus dialogas bus plėtojamas su atitinkamais komisarais, rengiant kitą biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kuri netrukus prasidės. Asmeniškai aš esu jūsų dispozicijoje, jeigu turėtumėte kitų e, klausimų ar komentarų. Dabar nu, mielai pristatyčiau Jums sintezės ataskaitą apie valdymo pasiekimus 2011 metais ir metinę ataskaitą apie vidaus auditus įvykdytus 2011 metais. Visų pirma, sintezės ataskaita yra svarbi atskaitomybės priemonė, e, kuomet komisija prisima politinę atsakomybę už išteklių valdymą ir tikslų e, siekimą. Šios atsakomybės prisimimas yra svarbus politinis kolegijos pareiškimas. Todėl sintezės ataskaitos patvirtinimas e, yra daromas e, labai e, matomai. Jis yra komisijos kasmetiniuose darbo tvarkėse ne tik diskusijai, bet ir kolegijos būdų patvirtinimai. Sintezės patvirtinimas remiasi sisteminių dialogų tarp komisaro, komisijos narių ir atitinkamų tarnybų, kol kiekvienas generalinis direktorius pasirašo metinės veiklos ataskaitą. Dėl šių priežasčių negalima manyti, kad e, sintezės ataskaitos patvirtinimas yra formalumas. Tai yra dinamiško atskaitingos atskaitos proceso dalis. Sintezės ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama patikinimo patvirtinimų gavimų iš tarnybų e, ir atitinkamiems veiksmams. 11 metų sintezės ataskaita pateikė skaidrų mūsų pasiekimų apžvalgą, bet taip pat ir silpnasias vietas, ypač 27 išlygas, kurias pateikė e, generaliniai direktoriai horizontaliais e, klausimais, kurie išplaukė iš metinių veiklos ataskaitų. Ataskaitoje pateikiami pokyčiai atitinkamose politikos rytise, taip pat ir e, veiksmus reaguojant į silpnasias vietas. Metinės veiklos ataskaitos sudaro informacijos šaltinį e, teismui, e, auditorumams ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai. Instrukcijos 11 metais e, pridarintos tam, kad būtų galima gerinti patikinimų kokybę ir sustiprinti ataskaitų prieinamumą. Tuo pat metu buvo stengiamas suderinti atskaitomybę tokiais klausimais, kaip pavyzdžiui, apskaičiuojant likutinės klaidų vertės ar e, materialumo ribą. Reikšmingumo rodiklius. Buvo a, e, patikta, kad galima patikinti, jog ištekliai panaudoti tinkamais tikslais, numatytais tikslais pagal gero finansinio valdymo principus. Taip pat pranešta, kad kontrolės procedūros e, sutikė tinkamą būtinas garantijas dėl e, sandorių e, teisėtumo ir tvarkingumo. Taip pat pateikta nemažai išlygų ir situacija artima tai, kurią apibūdino teis, auditorumai. Apskritai bendriausios problemos kilos, kyla iš tinkamumo taisyklių gauti e, subsidijas ir e, viešųjų pirkimų taisyklių. Pažangos pasiekta dabartinėse programuose ir čia komisija siūlo daugiau supaprastinimo ateičiai. Sintezės ataskatoje šiek tiek apšviečiame kai kurios, apšešinimas kai kurios e, tokios iniciatyvos. Norėčiau visų dėmesį atkreipti į keletą iš tokių. Pirmiausia, mes tikimės pozityvaus efekto mokslinių tyrimų e, srityje, panaudojant bendrą reprezentatyvę audito imti. Antra, finansų reglamento peržiūra numato naują atskaitomybės sistemą, žymus žingsnis į priekį, bus metinės tikinimo ataskaitos. Patikinimo ataskaitos. Taip pat struktūrinių fondų direktoratų reforma pateiks daugiau informacijos apie įvairius dalykus, skaitant finansinės korekcijas. Metinio ataskaitų e, srityje daugiau bus kalbama apie tai, kaip politika suteikia papildomos e, vertės e, visuomeniai. Na ir pagaliau sektorinių pasiūlymų rengimas laikotarpį po 2013 metų yra proga komisijai toliau gerinti vidaus kontrolės aplinką, atsižvelgiant į išlaidų ir naudos analizę ir sistemų panaudojimą pagal proporcingą riziką. Pirmininkė, sintezės ataskaita pagerėjo e, taip pat ir jūsų pasiūlymų ir prašymų dėka. Aš manau, kad tai, kaip visą tai organizuojama daro ir informacija, kuri teikiama e, suinteresuotam šalims, atitinka e, lūkesčius išreikštus e, ankstesnėmis progomis ir šiame komitete. Būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertinate šį atskaitomybės procesą. Aš esu atviras visiems pasiūlymams, kurie galėtų pagerinti šį procesą, siekiant tiek komisijos, tiek biudžeto vykdymo patvirtinimo institucijos lūkesčius. Keletas žodžių apie vidaus audito ataskaitas. Audito įvykdyto 11 metais ir kurios patvirtintos rugsėjo 8 dieną. Rugsėjo 28 dieną. Jos pagristos vidaus audito, auditoriaus ataskaita, kur pateikiama bendra nuomonė apie finansinę valdymo būklę komisijoje ir šis auditas pateiktas e, remiant sintezės ataskaitą. Prioritetiniai auditai pradėti vykdyti siekiant e, spręsti klaidų pavojų, e, pavojaus problemas ir siekiant užtikrinti, kad audito lygmenys būtų tinkami. Šį kartą auditorius nepateikė kritinių rekomendacijų. Audito tarnybos mano, kad e, Devišim septyni procentai e, atvejų rodo, kad e, rekomendacijos leidžia pagerinti kontrolę komisijoje ir agentūrose. Tačiau komisija mano, kad yra vietos pagerinti situaciją įgyvendinant audito tarnybų e, rekomendacijas. Norėčiau paminėti svarbiausias problemas, kurias kelia, iškėlė mūsų vidaus auditorius ir kokie veiksmai daromi įgyvendinti šias rekomendacijas. Pagal rezultatų temą vidaus audito tarnyba mano, kad pirmasis rezultatų auditas davė e, pozityvių rezultatų, tačiau parodė, kad reikia užtikrinti, kad e, generalinių direktoratų veikla E, turėtų būti matuojama pagal rezultatus. Komisija mano, kad toksai auditas yra ypač svarbus tuo laikotarpiu, kai vidaus kontrolės sistemos yra e, brandžios, tačiau mes turime padaryti daugiau panaudodami mažiau išteklių ir e, pademonstruoti geresnį veiksmingumą. Kai dėl atskirų politikos sričių, sričių vidaus auditorius pabrėžia būtinybę kad reikia būtinybę turėti bendrą audito strategiją mokslinio tyrimų srityje. Didesnė priežiūra reikalinga tiek komisijoje, tiek ES delegacijose išorės e, paramos srityje. Ir tai padaroma išvada, kad kontrolės, e, struktūrinių fondų kontrolės strategija eina tinkamų kelių. Apskritai, informacinių technologijų srityje komisija sukūrė naują informacinių technologijų valdymo struktūrą ir ėmėsi struktū... E, iniciatyvų, kad racionalizuotų savo sistemas ir geriau jas integruotų. Baigiant, komisija mano, kad vidaus audito darbas 11 metais atitiko vidaus tarptautinius standartus e, vidaus audito funkcijams atlikti Bet be standartų komisija mano, kad vidaus auditorius e, konkrečiai prisidėjo prie e, komisijos valdymo ir kontrolės sistemo veiksmingumo ir efektyvumo. Komisija mano, kad e, tos tarnybos pateikė tinkamus veiklos planus ir reagavo į numatytas silpnasias vietas. Ir per audito progreso komitetą užtikrinamas reguliarus E, tų trūkumų šalinimo įgyvendinimas. Filipas Tavernas, naujasis e, vidaus audito tarnybos e, vadovas, galės atsakyti į konkretesnius jūsų klausimus šią temą. Labai ačiū uždėmesį. Much, Mr... Ačiū, pone komisijos nariai, gerbėmėjai kolegos. Iš tiesų pūtė labai stiprus vakarų vėjas, todėl skrydis vėlavo, bet dabar jau esu pasirengęs kartu su komiteto nariais pradėti mūsų diskusiją. Naudodamasis progą noriu kreiptis į auditorių Filipą Taberną. Mane informavo konfidencialiai, kad šiandieną jūsų gimtadienis. Todėl norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti jūsų gimimo dieną. Gerbėmėjai kolegos, labai ačiū. Dar kartą noriu padėkoti komisijos nariui. Mes kaip viena iš biudžeto vykdymą tvirtinančioji institucija turime tam tikrų galių pagal Lisabono sutartį Ir mes galime parodyti, kad veiksmingai mokesčių mokėtojų pinigus galima panaudoti tik tada, kai yra veiksminga ir efektyvi biudžeto vykdymo kontrolės sistema. Ir tik tada mes galėsime aiškiai pademonstruoti, kad išlaidos labai ženkliai sumažintos visose sritise. Aišku, daugiausiai vienam gyventojui pinigų išleidžiama ne Europos Sąjungos lygių, bet biudžeto kontrolės komitetas tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį kontrolės sistemos kontekste. Nebejotinai ir Europos parlamente, ir komisijoje bei agentūrose yra žmonių, kurie kėlė klausimų dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūros. Kaip buvo pažymėta, kai kurios sąlygos, kurias mes įtraukėme į biudžeto tvirtinimo rekomendacijas, gali padidinti biurokratinio darbo naštą. Bet aišku, ir mes patys esame pasirengę tobulinimo darbą tęsti. Jūs sakėte, komisijos nary, kad esate atviras bet kokiems pasiūlymams. Ir aš tai suprantu ir vertinu. Pirmininkas Baroso, su kurio susitikau mūsų komiteto vardu, taip pat teigia, kad yra pasirengęs išklausyti visus pasiūlymus, kurie leistų sumažinti biurokratinio darbo naštą, nes tai reikštų sumažinti šioje srityje išleidžiamas mokesčių mokėtojų piniginės sumas. Taigi dar kartą į tai noriu atkreipti jūsų dėmesį. Pone komisijos nariai, nes jūs esate atsakingas už šitą sritį. Taigi dabar galime pradėti diskusiją. Nežinau, kas norėtų pirmiausiai pasisakyti, bet gal suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjai, panas Gėja. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūra paprastai prasideda vadovaujantis pateiktais dokumentais ir jos pabaigoje priimamas sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, aišku, atsižvelgiant į audito rūmų ataskaitas ir rekomendacijas. Kolegos, jūs žinote, ir tokia informacija jūs pasiekė neoficialiais kanalais. O informacija yra ta, kad generalinių direktoratų ataskaitos ir apskritai bendroji komisijos ataskaita regis gerokai sutampa su audito rūmų pareikšta nuomonė. Ir tai tikriausiai yra a, labiausiai sveikintinas dalykas. Juolab, kad praėjusį kartą mes su komisijos nariu svarstėme prioritetus ir į tuos prioritetus komisija atsižvelgia, taigi teigiamas poslinkis stebimas, kaip pranešėjas apskritai norėčiau pasakyti, kad tos, tie prioritetai turėtų išlikti, jie neturėtų būti vienkartiniai, tvirtinant biudžeto vykdymą. Ir prioritetiniai uždaviniai turėtų tapti aiškaus, aiškiais darbo rezultatais, kad galėtume žengti į priekį ir kad be išlikų būtų pateikta patikinimo deklaracija. Pažanga jau stebima ir tai rodo, kad padėtis gerėja, nors ji yra labai sudėtinga palyginti su ankstesniais metais. Dar kartą noriu pažymėti, kad patvirtinus pono Liberatskio pranešimą parlamentas aiškiai parodė, jog pageidauja, kad būtų sumažintas iki nulio klaidų lygis. Apie tai mes kalbėjome ir ankstesniais metais. Tačiau panašu, kad padėtis ir šiais metais išliks tokia, kokia buvo anksčiau. Vadovaujantis komisijos bendrosios ataskaitos duomenimis, manau, jau dabar aišku, kokį darbą turės ateityje nuveikti mūsų komitetas. Jeigu mes pasižiūrėsime tuos tris dalykus, pirmiausia, tai yra trūkumai teikiant pagalbą trečiosioms šalims, taip pat atitinkama kontrolės sistema valstybėse narėse Tai yra tos rytis, kuriuose būtina daugiau padirbėti. Pakankamai didelis klaidų lygis sanglaudos politikos srityje irgi reikalauja didesnio dėmesio. Kai kurios išlygas pateikė ir uh, regionų generalinis direktoratas. Vėlgi dabar dėl operacijų tvarkingumo valstybėse narėse. Tai ir šioje srityje reikia daugiau padirbėti. Juolab, kad mes turime poveikio priemonės, kurios leis ženkliai, ženkliai sumažinti klaidų lygį sanglaudos politikos rytyje. Dabar pagalba trečiosioms šalims problema šioje srityje nėra nauja. Akivaizdu, kad e, tikrai mes ketiname labai atidžiai stebėti, kaip veikia išorės veiksmų tarnyba ir kaip yra teikiama parama trečiosioms šalims. Dar vienas dalykas tai yra netinkama valstybių narių administravimo ir kontrolės sistema. Ji konstatuota 18 iš 27 šalių ir generalinis regionų direktoratas apie tai kalba savo ataskaitoje. Tai reiškia, kad dabartinė sistema neveikia tinkamai. Ir tie, kurie remia sanglaudos politika turėtų taip pat reikalauti, kad būtų geriau kontroliuojamos išlaidos. Kai analizuoju regionų generalinio direktorato ataskaitas, tai matau, kad ypač trijų valstybių narių, o apskritai 19 valstybių narių atveju reikalinga imtis rimtesnių kontrolės priemonių. netinkamas. Valstybių narių gebėjimas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą verčia susirūpinti. Ir manau, kad mes visą tai rodo, kokiuose srityse turėtume daugiau dėti pastangų, užtikrindami tinkamą biudžeto vykdymą, nes klaidų lygis yra pernelyg aukštas regionų nes politikos srityje. Kolegos, mes visi žinome, kur yra kokie trūkumai. Galima vardyti. Tai yra ir viešųjų pirkimų sritis, ir kitos sritis. Todėl mums reikia galvoti, kaip spręsti problemas tose sritise. Galbūt reikėtų viešųjų pirkimų atveju supaprastinti taisyklės, sutvarkyti jas, kad būtų sumažintas klaidų lygis kolegos, kurie yra atsakingi už vidaus rinką, turėtų pagalvoti, ką galima patobulinti. Iš tiesų, žvelgiant iš šias ataskaitas, sunku e, būtų pasakyti, kad vidaus rinka veiksmingai veikia, nes viešieji pirkimai daro poveikį bei šimtiems visoms vidosos, vidaus rinkos sritims. Taigi valdymas, kontrolė yra probleminės rytis, bet yra ir kitų probleminių sričių, tai yra mokslinių tyrimų sritis. Mes dar šio programavimo laikotarpio pradžioje analizavome problemas Kita vertus, mokslinio tyrimų srityje klaidų lygis krito, bet atrodo, kad pastaruoju metu klaidų lygis vėl išaugo. O tai reikalauja daugiau dėmesio skirti šioms sritims, tvirtinant biudžeto vykdymo, tvirtinant biudžeto vykdymą. Ir galiausiai komisijos vidaus audito ataskaitą, kurioje pirmiausiai įvertinama veikla, aš manau, tai yra teisinga, bet pačią ataskaitą reikia panalizuoti. Vidaus rinkos generalinis direktoratas turėjo stiprinti viešųjų pirkimų procedūros griežtinimo darbą ir, užsi, ir bandyti užkirsti kelią sukčiavimui. Bet sukčiavimo srityje tikrai klaidų lygis yra per didelis, todėl aš manau, kad a, tai reikalauja nedelsiant imtis veiksmų. Ačiū, ačiū pranešėjui. Toliau, toliau ponia Vailas. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, labai gerai, kad aš dabar įsijungiu. Girdėjau iš inko kolegų, kurie dirba viešųjų pirkimų srityje jau daugelį metų. Ir žinau, kad yra daug atvejų, ne tik keletas atvejų šalyse, kuriuose kyla problemų susijusių su kriminalinė veikla, tiesiog kada nesilaikoma taisyklių viešojų pirkimų ir daugeliu atveju. Dažnai papuola netgi Europos teisingumo teisman šitokios bylos. Uh, Čia reikėtų atkreipti dėmesį į nacionalinės sistemas ir pagrindinius uh, problemas kylančias ir administracinėse teismuose, arbitražo e, teismuose. Uh, na, tam savo paprastinimui, uh, tai neužtenka trijų metų, man atrodo, per šešerius metus galbūt galima pasiekti. Uh, ir tai kelia mum rūpesti. Aš turiu uh, porą klausimų. Pirmiausia, vieną konkretų klausimą komisijos nariai Jūs kalbėjote apie struktūrinius fondus, o panas Gairis kalbėjo apie juos taip pat. Jūs tik tai trumpai pareiškite, kad struktūriniai fondai, na, čia viskas daroma teisinga, e, einama teisinga kryptimi. Man atrodo, to e, ne, ne visai pakanka, jeigu atidžiau pasižiūrėsime į situaciją. Didžiausia ES biudžeto dalis kaip tik ir susideda iš jų ir tų struktūrinių fondų. Ir e, pastarųjų vienerių ar dviejų metų rezultatai, galbūt netgi ir penkerių metų rezultatai, galbūt padėtų mums restruktūruoti struktūrinius fondus. Mes norėtume tiesiog išgirsti, kas ten nepasisekė, kur bėda. Pone e, Greslio patu, Ačiū labai už ataskaitą e, komisijos nariui. Neturėjau pakankamai laiko peržiūrėti e, na, labai nuodugniai visą dokumentą, bet aš pažadu iš tikrųjų, kad tai padarysiu. Norėčiau porą klausimų užduoti jums. Na, jau kurį laiką man jie neduoda ramybės ypač turint galvoje šitą tragišką eurozonos e, šalių situaciją. Mūsų ES e, biudžeto e, tikslai, na, tai galbūt pasiekti, aš turiu galvoje įdarbinimą sritį, na, o kaip jūsų įvertinimu, kaip praeitų metų biudžeto vykdymas padėjo įdarbinimo plėtros žingsnių žengti. Aš šitai atidžiau pasižiūrėjau ir man atrodo, kad iš tikrųjų daug padaryta, kad būtų pasiekta daugiau aiškumo e, metinėje ataskaitoje, bet vis dėlto reikėtų dar porą klausimų užduoti, kaip galėtume na, apjungti ES biudžetą ir na, tiesiog kažkaip susitvarkyti ES e, zonoje. Taip, e, čia turėtume kalbėti apie jų biudžetą Ar mes ketiname ES šitas visos pinigus tiesiog eurozonas šalim, čia kiltų dar didesnių problemų. Man atrodo, galbūt reikėtų atskiros organizacijos, kurie galėtų tiesiog įgyvendinti tam tikras priemonės euros zonoje parlamente, kad tai turėtų būti kalbama. Tai norėčiau paklausti, kas yra daroma eurozonoje kartu su na, ES biudžetu. Na, tiesiog e, pasinaudokime progą ir e, pasižiūrėkime, ką galime padaryti šiandien. Mano kitas klausimas būtų, ką Jūs galvojate apie Galileo sistemą? Kokį, na, žodžiu, ką galėtumėte mums paaiškinti apie tai, kaip giliau žvelgiama į šitą sistemą? E, labai ačiū. Na, dabar norėčiau tiesiog pabrėžti, ką mano trys kolegos jau pasakė šitas klausimas dėl na, tikrų vaidmenį. Na, ypač, kad kalbame apie biudžeto kontrolės komitetą, biudžeto komitetą, kai mes e, na, dėrėjomės dėl biudžeto, matėme, kad taryba šiek tiek kitaip žiūrėjo į e, visą šitą sritį. Tai, na, buvo stengiamasi pasiekti susitarimo, kai kurios šalis labai kritiškai buvo nusiteikusios dėl to, kad reikėtų na, daugiau leisti, ypač kada kalbame apie naujo biudžeto formavimą. Pane Greslė čia pasisakė, ponas Rumpai na, prieš porą savaičių kalbėjo apie tą biudžeto patikraus klausimą, kaip galima būtų užtikrinti taip, kad taupimo priemonės veiktų efektyviau ir kaip geriau planuoti biudžetą. Jis pateikė na, tam tikrą planą ir kaip pana Greslė uh, sakė, uh, na, jie tiesiog kalbėjo, kad atskiras turėtų būti parlamentas eurozonai. Uh, na, tai šitas uh, parlamentas ar, ar visas eurozonas, nes apskritai, man atrodo, kad mokesčių mokėtojai turėtų išlaikyti tada abidvitas institucijas. Na, norėtume išgirsti jūsų panašiame tasmenę e, tokią perspektyvą, kaip jums ten atrodo. Galbūt galėtumėte suformuoluoti jūsų požiūrį. Taigi gal galėtumėte pasisakyti šiais klausimais. Ačiū už įdomius klausimus. Tikriausiai galėčiau pradėti nuo platesnės platesnės temos apskritai ES biudžeto. Pirmiausia, kalbant apie ES biudžeto indėlį į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Kai kuriuose valstybės narėse yra tam tikras nesupratimas, kokia yra ES biudžeto prigimtis. Šis biudžetas yra skirtas investicijoms, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir pagal mūsų vertinimus turbūt Johannesas Hanas paaiškins tai detaliau pas jūs atvykęs. Tačiau kai kuriuose valstybės narėse ES biudžetas prisideda 75 iki 90 procentų investicijų šiuose e, srityse. Taigi be ES biudžeto e, tos valstybės narės negalėtų investuoti į infrastruktūrą, į ekonomikos augimo projektus. Aš e, žinau, mano valstybė narėje 80 procentų investicijų yra iš ES biudžeto. Todėl komisija nesupranta kai kurių valstybių narių prašymų, diskutuojant dėl kitos daugiametės finansinės programos, dėl to, kad būtų mažinamas komisijos pasiūlymas. Mes manome, kad, kad tai yra visiškai neteisingas požiūris, kuris prieštarauja mūsų bendriesiems tikslams skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą valstybės narėse. Toliau, kai pereiname prie diskusijos apie didesnę integraciją ES, ypač eurozonoje, sprendžiant eurozonos problemas. Žinome, visi matome, kad bent jau viešoje erdvėje vyksta diskusija apie galimybę turėti vien tik eurozonos biudžetą. Aš manau, kad kol kas per anksti kalbėti detaliau apie šią idėją. Mūsų pirmininkai, komisijos pirmininkas, tarybos pirmininkas, Europos centrinio banko pirmininkas ir Eurozonos Europos parlamento pirmininkai, daug yra čia pirmininkų, penki, kurie galvoja apie šias, šiuo klausimu. Galbūt jie pateiks savo mintis šiuo klausimu, galbūt jau per e, kitą vadovų tarybos e, susitikimą, tuomet turėsime daugiau pagrindo diskusijai šią temą. Toliau norėčiau atsakyti į pono Gajerio klausimus. Dėl vidaus audito tarnybos veiklos ir rinkos generalinėme direktorate dėl viešųjų pirkimų. Šių auditų rezultatus aptarėme audito pažangos komitete. Rinkos generalinis direktoratas priemė visas rekomendacijas pateiktas vidaus audito tarnybos. Šios rekomendacijos didelė dalimi prisidės prie komisijos pasiūlymų e, rengiant naujasias taisyklės viešiesiams pirkimams. Kita vertus, e, Markt generalinis dekoratas įsipareigojo e, suvaidinti aktyvesnį vaidmenį stebint viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Taip pat pastebėčiau, kad per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kol kas aišku apie tai kalbėti anksti, neaišku, kas bus parašyta audito rūmų ataskaitoje, tačiau komisija pastebi atsirandančius reiškinius, kuomet randame vis daugiau klaidų viešuosiuose pirkimuose ir tos klaidos pagristos ne ES teisės aktais, bet nacionaliniais teisės aktais. Tai reiškia, kad valstybės narės taiko griežtesnius, griežtesnės įgyvendinimo taisyklės e, nacionaliniuose teisės aktuose, kurių po to pačios nesilaiko. Dėl veiklos auditų Pone Gairį, jūs e, minėjote, kad, kad tai yra sveikintina naujovė, vidaus audito tarnyba vis daugiau prioritetą e, numato būtent veiklos audito srityje. Šią savaitę įvyks konferencija, kurią mes patys organizuojame ir e, ji bus skirta būtent rezultato audito klausimams atsižvelgiant į poreikį siekti rezultatų, panaudojant ES biudžetą ir veiklos rezultatų auditai vaidins didesnį vaidmenį vidaus audito tarnybos veikloje. Toliau ponios Vailer klausimai dėl struktūrinių fondų. kaip sakiau, šiandien turbūt gal šiek tiek ankstoka kalbėti apie 2011 metų rezultatus. Pirmiausia, tai turi paskelbti audito rūmai. Tačiau mūsų e, veiksmai, aktyvūs veiksmai, e, nutraukiant e, mokėjimus, jau duoda pozityvių rezultatų. Ir mes ir toliau stipriname savo veiklą šią prasme. Pavyzdžiui, mūsų vidaus audito tarnyba pirmą kartą dalyvavo audituojant, dirbant valstybių narių audito tarnyboms, vykdant auditą, nes viena problemų yra gana na, mažos, maži pajėgumai e, nacionalinio audito institucijų atlikti aukštos kokybės auditus, todėl reikia ieškoti būdų, kaip sustiprinti tuos pajėgumus. E, turime suprasti, kad bendra, bendras valdymas, pirmas, antras, trečiasis e, kontrolės lygių priklauso valstybėms narėms ir turime dėti pastangas gerinant jų veiklą. Žinoma, mes laukiame naujosios daugiametės finansinės programos ir naujųjų programų. Mes pasiūlėme e, e, daug priemonių, įskaitant grinuosias korekcijas. Tai būtų visiškai naujas reiškinys. Tačiau labai svarbu, kad šis komisijos pasiūlymas dėl grinų korekcijų susilauktų ir Europos parlamento pritarimo. Žinau, kad biudžeto kontrolės komitetas praėjusiais metais aktyviai paremė šį pasiūlymą, o šiuo metu diskusijose sektoriniuose komitetuose yra bandymų susilpninti šį pasiūlymą manau, kad reikia tam tikro nuoseklumo šioje srityje dėl e, struktūrinių fondų valdymo. Ir pagaliau ponios Greslė klausimas dėl Galilėjo. Vidaus audito tarnyba praėjusiais metais atliko keletą auditų e, Galilėjo projekte. Aptarėme šių auditų rezultatus audito pažangos komitete. Ir pirmiausia, mes e, smarkiai sustiprinome galėjo programos valdymą. Dabar įmonių generalinis direktoratas, e, jo direktoriaus pavaduotojas e, užsima vien tik tai Galilėjo programos valdymu. Ir visos vidaus audito tarnybos pateiktos rekomendacijos buvo direktorato priimtos. Sustiprinus e, šį programos valdymą mes užtikrinsime, kad pavojai, rizika, kuri, aišku, egzistuoja šiame projekte, e, mažėtų, pabrėžiant e, griežtesnį, aktyvesnį programos valdymą. Manau, kad atsakiau į visus kol kas man užduotus klausimus. Yes, thank you very much. Uh, I have no... Ačiū. Matau, kiti kolegos dar nori pasisakyti. Bet ne, pirmininkas atsiprašo, daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl mes diskusiją baigiame ir iš, dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui ponui Geir. Pirmininkė, jum leidus aš paskutinis kalbėsiu, tarsiu baigiamai žodį šioje diskusijoje. Ir turiu pasakyti, kad laukiu ateityje diskusijų, kurios vyks po to, kai auditorumai pristatys savo ataskaitą. Ir aišku, didžiausi sveikinimai ponui Tavern, jo gimtadienio proga. Pirmininkas, ačiū. Ačiū visiems už šią diskusiją, o dabar keliaukime <clears throat> prie kito klausimo. Tiksliau yra dar du, gal kiek ir iš pirmo žvilgsnio lengvesni klausimai, nors vargu ar jie yra tokie jau lengvi. Todėl norėčiau dar kartą suteikti žodį komisijos nariui. Pirmiausia, ačiū pirmininkė. Dabar pereisiu prie uh, savo pasisakymo jūsų komitete antrosios dalies. Ir tai yra komisijos iniciatyva dėl kovos su sukčiavimu ir korupcija. Nauja iniciatyva. Kitą savaitę jūsų komitete vyks šios temos klausimai ir esu labai dėkingas, kad mane pakvietėte į tą klausimą. Tačiau dėja, aš tuo metu būsiu pakeliui į Indiją, todėl Olafo generalinis direktorius pakeis mane klausime, kuris vyks spalio 15 dieną. Tačiau nebejotina, kad kova su sukčiavimu man itin rūpi. Todėl esu dėkingas, kad suteikėte man šią galimybę pakalbėti apie naujausias komisijos iniciatyvas, kurių imtasi man inicijavus. Pirmiausia, noriu paminėti vieną projektą, kurį jau šiandien patvirtino jūsų komitetas ir labai džiaugiuosi, kad jūs pritarėte tam kompromisui, kurio buvo pasiekta taryboje iki vasaros atostogų. Turiu galvoje Olafo reformą. Tai tikrai labai svarbus žingsnis ir ypač noriu padėkoti poniai Kreisler, kuri yra pranešėja šiuo klausimu ir pasidžiaugti baigtų procesų. Olafo reformą svarstėme daugiau nei šešerius metus. Dabar, padedant Europos parlamentui, mes pradedame naują etapą, nes naujasis reglamentas patikslina atsakingų pareigūnų užduotis užtikrins geresnį bendradarbiavimą tarp Olafo ir visų susijusių kitų pusių. Aš jau minėjau, kokius įsipareigojimus prisėmė komisija, kai buvo balsuojama dėl reglamento, todėl nesikartosiu, nekartosiu to, ką jau sakiau anksčiau. Aišku, Olafo reforma buvo svarstoma ilgai, bet yra ir naujų kitų iniciatyvų, kurios jau, apie kurias jau paskelta arba bus paskelbta vėliau. Šių metų Liepos mėnesį komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl ES finansinių interesų apsaugos ir tam tikrų baudžiamųjų sankcijų nustatymo. Tokiu būdu bus sustiprinta valstybių narių baudžiamoji teisė ir tos nuostatos, tos taisyklės, kurios užtikrins geresnę ES finansinių interesų apsaugą. Kam tai reikalinga? Tai reikalinga tam, kad ES lėšos būtų geriau apsaugotos visose valstybėse narėse. Paaiškinsiu pavyzdžių. 281 byla, byla Olafas. Olafui buvo perduota valstybių narių ir jų buvo atsisakyta nacionalinių lygių. Ir netgi tais atvejais, kai buvo toliau imamasi priemonių, vis tik tai situacija nėra patenkinama, nes ES vidurkis tolesnių veiksmų sudaro 41 procentą tik tai. Mūsų pasiūlyta Liepos mėnesį direktyva turėtų padėti išspręsti tas problemas. Yra trys svarbus dalykai. Pirmiausiai bus patikslinti apibrėžimai susijęs su finansiniais interesais. Tai užtikrins, kad visos valstybės narės vienodai aiškins, kokia veika yra kvalifikuojama kaip nusikalstama veika. Toliau bus numatomos minimalios sankcijos, kurios bus proporcingos ir kurios panaikis šiuo metu galiojančias skirtingas sankcijas valstybėse narėse. Toliau dar vienas dalykas - senaties terminas. Jis bus patikslintas, suvienodintas tam, kad a, būtų galima užtikrinti baudžiamuosios persekiojimo veiksmus tarp valstybinių nusikaltimų atveju. Taigi teisės akto projektas pateiktas tarybai ir Europos parlamentui ir labai tikiuosi, kad jis bus greitai patvirtintas. O skubėti reikia dar ir todėl, kad šios direktyvos projektas sudaro tik tai bendros mūsų įsivaizduojamos sistemos dalį. Kitų metų birželį komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl Europos uh, prokuroro institucijos įsteigimo. Toliau bus pasiūlyta dar viena direktyva, uh, kad būtų suderintos kai kurios baudžiamosios teisės nuostatos visose valstybėse narėse. Ir tokiu būdu, tai su naujaisiais pasiūlymais mes jau turėsime visą dokumentų paketą, kurio pirmieji teisės aktai buvo pristatyti 13, bus pristatyti 13 metais. Kaip jūs žinote, Europos prokuroro pareigybė numatyta Lisabono sutartyje ir reikalinga tam, kad būtų įmanoma norint siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, imtis bendrų veiksmų. Mūsų patirtis rodo, kad dabartinės jurisdikcijos skirtumai nesuteikia galimybių veiksmingiau kovoti su sukčiavimu, nes labai dažnai sukčiavimas peržengia nacionalinės valstybių narių sienas. Jis yra tarp valstybinio pobūdžio ir mums reikia imtis naujų veiksmų, kad galėtume kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu, nes dažniausiai tai yra tarptautinis nei nusikaltimai. Juolab tai aktualu atsižvelgiant į ekonominę krizę Europoje, nes būtent krizės sąlygos reikalauja, kad mes kaip galima geriau panaudotume lėšas. Europos mokesčių mokėtojai pagristai tikisi, geresnio darbo. Tačiau pagal dabartinės taisyklės Olofas gali vykdyti tik tai administracinio lygio tyrimą, bet e, negali veikti baudžiamosios teisės prasme ir negali taikyti baudžiamosios teisės priemonių, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai. Todėl suvienodinimas, tam tikras suvienodinimas leis geriau tirti sudėtingas tarp valstybinio sukčiavimo bylas. Be to, mes dabar analizuojame įvairias kitų priemonių galimybės. ES Europos komisijos žaliojoje kny, rengiama žalioji knyga, kuri numatys ir praktinės rekomendacijas. Aišku, komisija remsis atliekamų darbų, pasinaudodama geriausiomis priemonėmis ir ieškodama ekonominės naudos požiūrių geriausio sprendimo. Europos prokuroro institucija reiškia, kad tai turėsime teisinį priemonę, kuri leis teisinių pagrindų geriau apsaugoti ES finansinius interesus. Bus pateiktas atskiras pasiūlymas, ypač e, aktualus daugia profilinių tyrimų atveju, nes tokie tyrimai reikalauja administracinių mokesčių, muitinės ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimo. Ir dažniausiai tokios tyriant tarp valstybinio sukčiavimo bylas dalyvauja įvairių valstybių atitinkamos institucijos. Organizuotas nusikalstamumas, organizuoti nusikaltėliai nedvėjodami veikia, peržengdami valstybės sienas. Todėl naujasis pasiūlymas Europos e, prokuroro pareigybės įsteigimo pasiūlymas kaip tik ir padės mums kovoje su tarp valstybiniu nusikaltimu. Dar noriu paminėti vieną mūsų iniciatyvą, kuri tarsi tiesiogiai ir nesusijusi su finansinių interesų apsauga, bet yra nemažiau svarbi, ypač žvelgiant mokesčių mokėtojų akimis. Tai yra euro apsauga. Mūsų ekspertų diskusijos parodė, kad turime galvoti ne tik apie euro stabilumą, bet taip pat turime apsaugoti euro banknotų ir euro monetų apsaugą, numatydami už jų padirbinėjimą baudžiamasias, um, baudžiamasias sankcijas. Dabartinių priemonių pakolkas nepakanka, bet to numatomos priemonės tikriausiai duos naudos tyriant ir kitus, bau, kitas baudžiamasias veikas. Todėl reikia sukurti baudžiamųjų sankcijų sistemą. Todėl komisija ketina teikti dar šių metų pabaigoje atitinkamą pasiūlymą dėl direktyvos. O dabar su teisėkura nesusijusios iniciatyvos. Jūs tikriausiai prisimenate, kad mano vadovaujama tarnyba praėjusių metų vasarą pateikė uh, planą veiksmų prie rytų rytinių ES sienų tam, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su cigarečių kontrabanda. Ir nuo to laiko, nuo plano pateikimo, veiksmų, jame patvirtintos veiksmų priemonės turėjo prioritetą. Maždaug mes atgaun, sutaupome 10 milijardų eurų per metus konfiskuodami nelegalias cigarečių suntas. Taigi mūsų veiksmai jau duoda teigiamą rezultatą. Buvo atlikta studija, kuri tyrimo metu nustatyta, kad nelegalių cigarečių rinka mažėja, ypač Baltijos šalise. Kitas dalykas, kad neteisėta uh, cigarečių priekyba plečiasi. KPMG studija, kuri atlikta neseniai, daro išvadą, kad neteisėta cigarečių rinka viduram, viduržėmio jūros regione išaugo 13 procentų, palyginti su 91 metais. Ir neteisėta prekyba auga ir kitose valstybėse narėse. Todėl a, mano tarnyba ketina pateikti naują kovos su šiuo reiškiniu planą. Neapsiriboja, jame nebus apsiribota vien tik tai kova prie rytinių išorinių ES sienų. Mes taip pat ketiname šį pasiūlymą pateikti 13 metų pradžioje visai komisijai. Be to, aišku, nebijotinai šiuos savo pasiūlymus koordinuosime su visomis trimis kitomis dviejomis institucijomis ir ypač Europos parlamentu. Galiausiai noriu pasakyti porą žodžių apie kovą su korupcija. Olafas labai glaudžiai bendradarbiauja su komisijos tarnybomis, e, rengdamas e, kovos su korupcija ataskaitų mechanizmą, apie kurį kalbama 11 metų komunikate. Mano kolegė Cecilija Malstrom ir taip pat vidaus reikalų generalinis direktoratas yra tie pagrindiniai veikėjai, su kuriais dirbame. Ataskaita bus paskelbta 13 metų vasarą. Joje bus atkreiptas dėmesys į tris dalykus. Tai yra tarp sektoriniai klausimai, kurie itin svarbus, bei atskiri klausimai, kurie itin rūpi vienai ar kitai valstybei nariai. Jie bus analizuojami atsižvelgiant į atskirų valstybių narių sąlygas. Ir nors nebus pateikta teisinių pobūdžių privalomų rekomendacijų valstybėms narėms, vis tik tai mes nustatysime tam tikrą sistemą ir kartu su išorės specialistais vykdysime bandomąją programą, kurią, kuriai pritarė ir Europos parlamentas. Ir pagrindinis dalykas yra sukurti mechanizmą, kuris leis kovoti su korupcija viešųjų pirkimų srityje. Todėl mes teiksime atitinkamas rekomendacijas valstybėms narėms. Šis projektas turėtų būti baigtas renkti iki šių metų pabaigos. Garbus uh, parlamento nariai, manau, kad pristačiau pagrindinės dabartinės iniciatyvas ir tas, kurių bus imtasi ateityje, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Tačiau nebejotinai, kad e, mūsų komisijos darbas neapsiribos vien tik šiomis iniciatyvomis. Naujausioje komisijos metinėje ataskaitoje yra kalbama apie ES finansinės interesų apsaugą. Jūs žinote, kad čia ataskaita buvo paskelta dar iki vasaros atostogų. O ateityje, aš manau, per kitus posėdžius mes dar grįšime prie šių klausimų. Ačiū. Ačiū, komiteto nariai, gal kas nors norėtų pasisakyti. Taip, gal pirmiausia, ponas Gair, kaip pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū komisijos nariui už šią apžvalgą. Manau, kad galiu pasakyti, kad komisijos narys iš tikrųjų labai daug palėtės skaudžių vietų ir labai dėkinga už tai. Mes jau seniai savęs klausėme, ypač turint galvoje padėtį, kur Olafas dirba ir Olafas dirba visai gerai. Ir vis dėlto mes matome skaičius. Aš turiu galvoje korupciją, tie skaičiai nemažėja. Mes iškeliame klausimą, ar šita teisinė sistema pakankama, ar galbūt tiesiog atskirose valstybėse narėse nepakanka įstatymų, kurie padėtų suvaldyti šitą situaciją. Tai yra, kaip valstybės, jūs papasakote, kaip valstybės narės bendradarbiauja su Olafu. A, taip, tai labai, tai laiviai nuteikianti ataskaita. A, tiesiog nedaug iš tikrųjų tokių atvejų buvo išnagrinėta. A, tai yra, Olafas daug darbo padarė, bet nedaug a, e, tokių atvejų iš tikrųjų iki galo išnagrinėtos. A, E, tai yra, kad nedaug jų tiesiog pasiekė e, teismus ir galutinis nusprendžius ten. Taigi klausimas, ar galima sustiprinti teisinę sistemą, kad galima būtų griežčiau kovoti su korupcija. E, žinoma, galbūt jūs negalėsite duoti tiesioginio atsakymą. Ken, was können wir denn dann tun? <clears throat> Mes matome, kad dažnai nepadaro, ko reikia valstybės narys, narės. Ir tiesiog reikia stengtis, kad būtų parodyti trūkumai, kuris matome valstybėse narėse, reikėtų parengti rekomendacijas joms ir netgi priversti jas, kad jos atliktų darbą, kuris jos turi atlikti tai yra, kad al būtų šitą teisinę reikalinga teisės sistema būtų įgyvendinama. Vėlgi, kalbant, at tas būtų pakankamas dėmesys ir atidžiai būtų o, rūpinamas jų įgyvendinimu. Seku e, diskusiją, kuri vyksta Geld wird nicht ordentlich umgegangen. Wir haben Fehlerquoten. Daugiametė finansinių prog e, programos rėmuose. Čia mes matome vėlgi įgyvendinimo problemas. E, tos problemos gilėja. Ir vis daugiau e, mes matome, kad e, daug dalykų, kurie susijęs su valstybių narių atsakingumu, susijusios komisija atsižvelgia į visas tas problemas. Bet mano klausimas kolegoms, mes, kaip mes galime elgtis, jeigu jos valstybės narės elgesi taip, kaip elgesi. Ačiū dar kolega Balčytis. E, tikrai ačiū labai komisarui iš pateiktus e, ateities tam tikrus pasiūlymus. E, ir iš tikrųjų visiškai pritariu mano kolegai Geiriui išsakytas abejonės kad galbūt tų vien tik tai teisinių pasiūlymų gali nepakakti, kad korupcijos mastai mažėtų. Jūs paminėjot iš tikrųjų labai gerą iniciatyvą prie rytinių sienų dėl cigarečių kontrabandos ir paminėjot, kad kuriuose valstybėse, pabaltijų valstybėse rinka sumažėjo, tačiau reikia konstatuoti, kad ir šiandieną dar Lietuvoje ir surūkoma yra 40 procentų kontrabandinių cigarečių. Toliau jūs paminėjot, kad rinka mažėja, tačiau netiesėtos prekybos mastai plečiasi ir paminėjot e, daugiau pietietiškas e, pusė. Mano klausimas būtų toks. Iš tikrųjų labai gerai, kai mes sustiprinsime baudžiamąją atsakomybę, teisinius tam tikrus dalykus. Bet ar jums netrodo, e, gerbimas komisarė, kad reikėtų jau aiškiai įvardinti kokia turi būti atlikta institucinė reforma atskiruojasi valstybėse, kiekvienoje valstybėje atskirai. Taip mes kitų metų vasarą sulauksim ataskaitų, apie kurias mes čia kalbėjome prieš tai buvusiuose pranešimuose, bet bus praėję pusantrų metų, nuo 2011 metų ataskaitos pusantrų metų. Vėl toliau bus įvairios iniciatyvas ir laikas tęsis vėl metų metais. Ar jums netrodo, kad vis dėlto kiekvienoje valstybėje turi būti aiškus E, institucija, kuri turėtų tam tikrą labai aiškę atsakomybę kovoje su sukčiavimais ir kovoje su kontrabanda. Ir atsakomybę, ir įgaliojimus. Ir tada kasdieninis darbas būtų galima ateityje vis dieną iš dienos jį tobulinti, bet mes jau galėtumėm pradėti kurti teisingesnį sistemą šitoje srityje. Ačiū labai. Kaip iš čia, kaip iš šau? Taip, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad man dėmesį atitraukė telefonas skambutis, bet tai labai svarbus dalykas. Labai uh, dėkingas komisijos nariai už tai, kad dar kartą apžvelgia situaciją. Žinoma, susidomėjimas ir susirūpinimas šiuo klausimu yra labai svarbus, ypač biudžeto komitetui. Taip pat, na, aš taip pat norėčiau pakalbėti apie kriminalinių statymų harmonizavimą. Manau, kad tai irgi labai svarbus klausimas. Svarbu tai, kad jūs pabrėžėte parlamentui, kad čia irgi yra problemų o problemą galima būtų spręsti geriausio Europos lygmeniu, kad valstybės narės na, nesugeba pačios susitvarkyti su šią problemą. Tai paaiškinamajame memorandume yra paaiškinta, bet aš tiesiog nemačiau o, poveikio įvertinimo ataskaitos skaičių, kurie mane įtikintų, kad E, žodžio dalykai iš tikrųjų vyks taip, kaip, taip, kaip komisijos narys e, siūlo. E, parlamentui reikia iš tikrųjų turėti daug informacijos, daug įrodymų. Tai, kad mes iš tikrųjų matytume, kad tas pasiūlymas duotų pridėtinės vertės. Žinoma, mes čia kalbame apie mm, nuobodus baudžia, baudžiamąją prievalį. Ir žinoma, šitas pasiūlymas turėtų būti gana didelės apimties. Labai ačiū. Nematau, kad daugiau kas nors prašytų žodžio, taigi norėčiau dabar žodį suteikti ponu Šemetai. Labai ačiū. Na, na, pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl poveikio vertinimo. Iš tikro, kiekvienas pasiūlymas tokio, tokios svarbos pasiūlymas E, tas pasiūlymas, kuris jau yra e, pateiktas, e, tada, kada kalbama apie, ir buvo, jau buvo įvertintas, man atrodo, ir pritarta jam, jau komisijos tinklalapyje jau paskelbtas. Bet jeigu norėtumėte gauti papirinę kopiją, mes pasirengę ją parengti. Na, dėl būsimų iniciatyvų, kaip pavyzdžiui, EPP. Mes dabar dirbame ties to poveikio vertinimu, taip pat ir dėl procedūrinių dalykų kriminalinės teisės rytyje. Kiekviena iniciatyva, kurią aš minėjau, bus atskira poveikio įvertinimo tema. Ir žinoma, mes pateiksime informaciją parlamentui. Labai, aš suprantu, kad labai svarbu, kad priimdami sprendimus jūs galėtumėte remtis analizę, kurią e, komisija pateikė, kurią pateikė ekspertai, šios ryties ekspertai. O dėl pana Gae klausimą dėl tų taisyklių pritaikomumo valstybių narių lygmenyje. Manau, kad visas paketas, kurį mes siūlome, jau pas, arba jau pasiūlėme, arba dar pasiūlysime, suteiks iš na, pakankamai uh, medžiagos, kaip galima būtų įgyvendinti. Kalbant apie IPP, tai manau, kad nereikės tiesiog perkelti į nacionalinę teisę. E, bus tiesiogiai taikomi, taikomos tos taisyklės. Dabar mes rengiame procedūrinės taisyklės. Aš turiu vėlgi galvoje kriminalinę teisę. Ir mes dabar galvojame apie iš tikrųjų didelę problemą, kuri turi poveikį tiem skaičiam, kuriuos aš minėjau. Tai yra, kad Olafo atvejai bylos, kada pateikiami valstybių narėms, jų valstybės narės neprima kaip e, kažkokios tyrimo pradžios. Jos pradeda iš, iš naujo visą tyrimo darbą. Ir man atrodo, kad būtent todėl labai užsitęsė ilgai tyrimas ir Olafo veiklą gerokai sunkina, daro mažiau efektyvę. Procedūrą procedūrus liečiančiame teisės akte mes ketiname paliesti šitą klausimą ir užtikrinti, kad Olafo ataskaitos pranešimai būtų jau patį savaime pačia tyrimo proceso pradžia. Tada klausimai, kuriuos iškėlė ponas Balčytis. Visų pirma, dėl cigarečių kontrabandos ir kiti klausimai susiję su ta kontrabanda, aš turiu labai aiškiai pasakyti, kad visų pirma, tai yra mūsų valstybių narių atsakomybės reikalas. Jūs turi imtis visų reikiamų priemonių, dėti pastangas, kad šitas kontrabandos lygis mažėtų. Žinoma, komisija gali padėti ir mes tengiamės padėti valstybėm narėm, kiek įmanoma pataisyti padėti, bet manau, kad būtų visiškai neteisinga galvoti, kad komisija gali išspręsti kontrabandos problemas kiekvienoje valstybėje narėje. To nebus. Tai yra kiekvienos valstybės narės individuali veikla a, turėtų būti pagrindas ir jis turėtų būti atsakingos. Tai jūs minėjote, kad Lietuvoje 40 procentų surūkom, kad iš surūkomų cigarečių 40 procentų yra kontrabandinės cigaretės. Taigi norėčiau pasiūlyti jums pasižiūrėti į paskutinę KPNG ataskaitą, kuri įvertina na, neteisėtas rinkas, šešėlinės rinkas valstybėse narėse. Ir ten yra pabrėžiama, kad gerokai mažėja šitą kontrabandą Lietuvoje per pastaruosius keletą metų nuo 40 procentų iki 29 procentų. O tai labai daug. Taip, 11 procentų sumažėjimas per vienerius metus. Tai padėtis nėra tokia bloga, tai yra didelis žingsnis pirmin. Uh, bet žinoma, dar daug ką labai reikia padaryti, kad galima būtų dar labiau sumažinti uh, kontrabandą mūsų valstybėse narėse. Kaip minėjau savo įžangoje, matome naują reiškinį, kad kai mes uh, stipriname savo pastangas prie rytinių sienų, mes matome, kad neteisėtos cigaretės pradeda mm, plaukti per dūdžiamą jau jūrą E tiesiog ateina iš, iš vakarų šalių, iš vakarų Europos šalių. Mes matome, kad reikia stiprinti mūsų sienas, visas sienas aplink visą Europos Sąjungą. Ir toje naujoje strategijoje būtent ir pabrėžiame tos naujos iniciatyvos 2013 metų iniciatyvos svarba. Galbūt aš ne visai supratau, tačiau Olafo taisyklėse mes numatome, kad valstybės narės turės paskirti tam tikrą instituciją, kuri turės būti atsakinga už veiklos e, vykdomus e, pačioje valstybėje narėje, e, kad bendradarbiavimas su Olafu, kad būtų bendradarbiavimas su Olafu. Uh, Taigi, kad būtų su, sukurtas tam tikras tinklas žmonių, kurie užsiimtų šitos veiklos koordinavimu. Korupcijos, klastotės srityje. Manau, kad atsakiau į visus pateiktus man klausimus. Jeigu bus daugiau, pasirengęs atsakyti ir kitus. Ar norėtų dar kas nors kalbėti? Kol kas atrodo, kad ne. Prieš teikdama žodį ponui Balčyčiui norėčiau dar kartą pasveikinti, e, šiltai pasveikinti poną Kesslerį iš Olafo. Pone Kesleri, mes mielai visada jūsų laukiame biudžeto kontrolės komitete. Ir labai svarbu šiuo klausimu žinoti, kokį vaidmenį vaidins Olafas ir ar geresnė teisinė aplinka leis Olafui atlikti savo vaidmenį geriau. Taigi mes džiaugiamės, kad jūs pas mus apsilankėte. Ir ponas Kesaris e, galės atsakyti jūs klausimus, ponas Balčytis. Ačiū, gerbės pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, labai dideli žingsniai buvo padaryti dėl kontrabandos mažinimo prie rytinių sienų. Aš tikrai remiausi ne KPMG, bet remiausi Filip Moriso atsiųstą ataskaitą. Tai čia tikrai yra smulkmena, bet vis dėlto komisarė puikiai suprantu ir iš tikrųjų galbūt ir padės šitas dalykas kovoti ateityje su bendru, kai sako, priešų kontrabandą ir sukčiavimu. E, valstybė narė turi paskirti tą instituciją, bet didelė yra sumaištis pačiose valstybėse narėse, nes iš tikrųjų yra didelis uh, didelis e, skirtingas supratimas dėl kontrabandos apibrėžimo, kaip jūs irgi minėjote, kas yra atsakinga kiekvienoje valstybėje. Mes jau čia nekartą kalbėjom, kad yra eilė institucijų ir ne, neranda e, susikalbėjom tarp savęs. Ar nebūtų vis dėlto tikslingiau, aš nesakau, kad šiandieną mes turim čia diskutuoti šitą temą, ar nebūtų tikslingiau vis dėlto kažkaip padėti tom valstybėm sudėlioti tos paskirtosios institucijos pagrindinės funkcijas, ką jos turi padaryti ir kaip tai turi padaryti. Daugiau nieko. Ačiū. Tikriausiai pasinaudosiu progą atsakyti gimtają kalbą. Na, iš tikrųjų, mes turime vertinti, kad egzistuoja subsidiarumo principas. Ir negalime mes ES mastu diktuoti e, šalims narėms, kaip konkrečiai jos e, turi e, išspręsti vieną ar kitą problemą. Tačiau mano supratimu, tai, kas yra pateikta ir, ir kas įgyvendina dabar, įgyvendinama dabar per rytų sienos kovos su kontrabanda planą, jau duoda rezultatus. Ir praktiškai, e, jeigu pasižiūrėsim, kiek e, sustiprėjo apsikeitimas informacija tarp e, įvairių institucijų dirbančių, dirbančių palei sieną. Tiek šalies viduje, tiek su kaimininėmis valstybėmis ES ir už jos ribų. Tai padėtis šiuo metu yra visiškai kitokia, negu buvo prieš porą metų. Tai, žodžiu, be abejo norėtųsi, kad na, mes panaikintume kontrabandą šiandien <laughs> ir jos nebeliktų. Bet sutikite, kad tai yra procesas, kuris reikalauja įtempto darbo ir, ir nuolatinio darbo, kad mes negalim to už, užmesti, palikti savieigai, bet kartu komisija, parlamentas, taryba bet ir šalis narės e, turi e, toliau tęsti tuos veiksmus, kuriuos, kuriuos mes dabar įgyvendiname. Ir aš manau, kad e, tie kontrabandos, kontrabandos mastai, jie tiesiog bus priversti toliau mažėti. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Schemeta. Jetzt frage ich Herrn Kessler, ob er äh, Ačiū, komisarė. Dabar norėčiau kreiptis į poną Kesslerį, ar jis nenorėtų pasisakyti iškeltais klausimais, ar jis norėtų palaukti spalio 15 dienos. Ačiū, ponė pirminkė. Aš turiu kvietimą atvykti pas jūs spalio 15 dieną ir manau, kad pasinaudosiu tą progą padaryti savo pareiškimą, nebent turėtumėte konkrečių klausimų Olafui. Nes kitaip aš pakartočiau tą patį, ką sakė komisijos narys, tai turbūt nebūtų labai naudinga. Ačiū ponia Kesleri. Žinote, kad Europos parlamentas, ypač šis komitetas, labai vertina Olafo nepriklausomybę, todėl mes džiaugiamės jūsų atvykimu į komiteto posėdį šiandien. Daugiau kalbėti niekas nenori, todėl aš noriu padėkoti komisijos nariui už šias iniciatyvas, kurias mes sveikiname, kadangi mes esame pagrindinis komitetas šiose srityse Europos parlamente ir mes entuziastingai jų imsimės. Žinoma, šie pasiūlymai apima daugybę, daugybę klausimų Todėl mes stengsime viską žvelgti holistiškai, dirbsime kartu su jumis ir sieksime patenkinamo rezultato, kuris taip pat atsižvelgtų ir į subsidiarumo principą, ir taip pat e, tinkamo įgyvendinimo bei saugumo. Labai ačiū. Ja, ich fahre dann fort in der Tagesordnung. Taigi, toliau žvelgiu į darbo atvarkę. Turime aštuntąjį klausimą. Programa Heraklis 3, už kurį atsakinga Ilijana Ivanova. Ir nieko nelaukdama suteikia suteikiu jai galimybę pristatyti pranešimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Ankstesnių diskusijų kontekste ir tebesitęsančios ekonominės finansų krizės kontekste viena iš jos pasiekmių yra, yra neteisėtos veiklos, kontrabandos, produktų padirbinėjimo problema Todėl aš e, sveikinu visas programas, įskaitant nacionalinės ar ES, e, skirtas kovoti su ES e finansinių interesų apsauga. Hercule 3 pradėta taikyti 2004 metais, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Dabartinė antroji programa nustos galioti 13 metų gruodžio mėnesį ir turėtume pasistengti sukurti tvirtą teisinį pagrindą programos pratesimui. Labai svarbu numatyti tinkamus išteklius trečiai programai, nes manau, kad didžiausia vertė pasiekiama tuo met, jeigu tokia veikla veiksminga ne tik nacionalio, bet ir Europos Sąjungos lygmenių. Pranešimo projektas atsižvelgia į diskusijų įvykusių komitete pristačius du darbo dokumentus e, rezultatus, taip pat atsižvelgta į ekspertų nuomonės, e, išgirstas per e, komitete suorganizuotus klausimus. Ir aš pasiūliau 22 pakeitimus pranešimo projektui, kurie skirti keturiams skriptims koordinavimas, skaidrumas, pagrindiniai rezultatai ir kofinansavimas. Labai trumpai. Norėčiau pakomentuoti kiekvieną šių krypčių. Pirmiausia, koordinavimas. Manau, kad reikia užtikrinti geresnį koordinavimą trimis lygmenimis. Pirmiausia, tarp komisijos tarnybų, tarp komisijos ir valstybių narių ir pagaliau tarp skirtingų valstybių narių. Ir pakeitimai skirti šiai streičiai yra 2, 5 ir 7. Aš manau, kad tai yra svarbu, nes tik veiksmingai bendradarbiaujant tarptautiniu mastu galima kovoti su neteisėta prekyba, nes dažniausiai trūkumas informacijos trimis ligmenimis gali sukelti problemų su dubliavimuose tarp įvairių programų ir pačios programos nepakankamu veiksmingumu. Komisijos e, lygmenyje yra kelios tarnybos, kurios skiria finansavimą techniniai paramai teikti valstybės nariams. OLAF, Frontex, e, mokesčių generalinis direktoratas. Todėl reikia užtikrinti, kad veiksmingas koordinavimas tarp šių tarnybų būtų užtikrintas. Antras yra klausimas susijęs su skaidrumu. Akivaizdu, kad reikia daugiau geresnių priemonių gerinant skaidrumo lygį susijusi su, ši, su šia programa. Aš siūlau, kad komisija kasmet Europos parlamentui ir tarybai teiktų informaciją apie programos įgyvendinimą kasmet. Svarbu, kad ši informacija apimtų duomenys su konkrečiais veiksmais ir e, kaip tai daro su kitomis Europos pro programomis. Aš manau, kad visa ši informacija turėtų būti vieša, skaidri ir prieinama atitinkamoje e, interneto svetainėje. Pakeitimai čia yra antras, šešioliktas ir septynioliktas. Trečias klausimas - rezultatų klausimas. jis aptariamas ne tik šios programos kontekste, bet ir e, kitų šiame komitete rengimų pranešimų kontekste. Mums reikia priemonių, kad galėtume išmatuoti rezultatus. Aš pasiūliau, siūlau, kad komisija sukurtų svarbiausius rezultatų e, e, rodiklius ir juos įtraukti į metinę veiklos programą. Tos priemonės turėtų mums padėti įvertinti programos veiksmingumą ir tam tikrų tikslų numatytų reglamente e, pasiekimą. Todėl aš siūrau veiklos tikslus, kurie paminėjote reglamento priedą, perkelti į patį reglamentą, kad būtų galima sustiprinti šią mintį. Ir čia atitinkami pakeitimai yra ketvirtas, aštuntas ir devintas. Na ir pagaliau kofinansavimo klausimas. Per klausimus, e, kuriuos rengėme, girdėjome, kad kai kurios mažesnės valstybės narės nerimauja dėl kofinansavimo lygmens. Aš pritariu komisijos pasiūlymui padidinti kofinansavimo lygmenį iki 80 procentų kai kuriais atvejais, ypač e, tam, tikroms, tam tikrų valstybių narių, kurios sudarė su didesnė rizika atveju, Aišku, reikėjo ir toliau išlaikyti skaidrumą ir tų lėšų panaudojimų kontrolę. Aš taip pat galvoju pateikti keletą pakeitimų dėl programos apimties. Nepaisant to, dar turiu neatsakytų klausimų. Nepaisant visus klausimus surinktus ir klausimus diskusijas, todėl aš džiaugiuosi, kad pas mus yra ponas Kessleris, labai dėkoju, kad atvykote pas mus ir esu dėkinga už bendradarbiavimą su jūsų darbuotojais. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šios klausimus. Kokio bendro tikslo siektų Olafas e, šiuo pasiūlymu? Koks jūsų bendras tikslas ir konkrečiai detaliau, kokia kokios priemonės yra numatytos pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių subjektų komisijoje, tarp komisijos ir valstybių narių ir pačių valstybių narių. Ką apie tai mano Olaf? Ir kaip būtų galima išvengti dubliavimuose su kitomis programomis. Dar vienas klausimas į kurį norėčiau išgirsti jūsų atsakymą, tai būtų klausimas dėl finansavimo spragos. Žinome, kad PMI sustarimas baigė galioti 2016 metais. Būtų įdomu iškirsti, kokie tolesni žingsniai yra numatomi, kaip ši programa bus finansuojama po 2016 metų. Manau, kad tai yra svarbus klausimas. Ir paskutinė pastaba. Europos audito rūmų nuomonėje kalbama apie potencialų interesų konfliktą valdant šią programą, kadangi Olaf ir valdo lėšas ir įgyvendina programą ir taip pat turi tikrinti, ar ji tinkamai įgyvendinama. Ar jūs nemanote, kad egzistuoja interesų konfliktas? Ką manote apie audito rūmų nuomonę šią prasme? Ačiū. Uh, Ačiū. Taip. Pirmininkas, taip, prašom, kalbėkite, ponė Kesleri. Ponas Kesleris, na, pranešėjai anksčiau pirmininkavo, todėl aš susimaišiau. Taip, yra keletas klausimų, kurie buvo man užduoti ir e, aš pasisakysiu po manęs, pasisakys ponas Anskaudė, kuris yra atsakingas pareigūnas šioje srityje. Pirmiausia, interesų konfliktas. Olafas yra nepriklausoma tyrimą atliekančioji institucija ir vykdo tyrimus įvairiais klausimais, kaip jūs žinote. Olafas taip pat yra komisijos tarnyba, komisijos agentūra ir jinai atlieka ir politikos vykdymo šioje srityje funkciją bei yra atsakinga už šios srities bendradarbiavimą. Yra dvi programos, tai yra Heraklio programos, kurios iš esmės prisideda prie bendrųjų tikslų. Ir nors jos yra ribotos pagal savo tai e, vykdymo mastą, nes ES teritorija labai didelė, tačiau visgi. Olafo finansavimo galimybės yra ribotos. Ir aišku, reikia nepamiršti, kokias tyrimo galimybės turi Olafas, bei kiek jis gali prisidėti prie politikos formavimo. Vienaip ar kitaip, mano trys išvardintos sritis yra Olafo veiklos sritis, tyrimoji funkcija, kova su sukčiavimu kova su korupcija, tai yra labai skirtingi uždaviniai. Ir šią prasme Olafas yra unikali institucija, nes vykdo tokias skirtingas funkcijas. Nebejotina, kad mes remiamės patirtimi sukaupta atliekant tyrimus įvairiuose srityse. Todėl ir Periklio, ir Heraklio programos vykdomos remiantis tą patirtimi, atsižvelginti tai, ką reikia finansuoti. O finansavimas, aišku, priklaus, nustatomas priklausomai nuo mūsų patirties. Mes žinome, ką reikia daryti, žinome sritis, kuriuose reikia imtis priemonių ir žinome, kaip ir kur panaudoti pinigus. Mums skiriamas lėšas mes valdome ir mes valdome programai skirtas lėšas, tačiau mes patys tiesiogiai jų nenaudojame. Nes lėšos atitenka valstybėms narėms. Todėl aš neižvelgiu interesų konflikto šiuo atveju. Dabar dėl tokio dalyko nežinau, ar a, jis tiesiogiai susijęs su užduotais klausimais, bet jis buvo paminėtas. Jūs paminėjote bendro finansavimo normą. Aš norėčiau jūsų prašyti, jūsų kaip parlamento prašyti, pritarti komisijai, nes kitaip kyla rizika, kad įgyvendinant programą nebus pasiekti jos vykdymo tikslai. Aišku, daug kas priklauso nuo to, kokios bus daromos įmokos į ES biudžetą. Kai kuriais atvejais pagal programą reikalingos ženklios lėšos, kad būtų galima nupirkti vienokį ar kitokį įrenginį, kaip pavyzdžiui skenerį, kuris kainuoja, na, sakykime, milijoną. Bet tokie skeneriai perkami ne visoms valstybėms narėms iš eilės, o toms, kurioms tenka atsakomybė kovojant su kontrabanda ir kurioms toks įrenginys yra būtinas. Ir turiu pasakyti, kad valstybės narės tikrai labai atsidavusiai dirba. Bet e, būna taip, kad valstybės narės, kurios tiesiogiai turi kovoti, imtis priemonių, tiesiog neturi galimybių įsigyti tokios įrangos, kuri yra būtina įgyvendinant programą. Tai yra labai svarbus dalykas. Dabar dėl kitų finansavimo dalykų, aš manau, mano kolega pasisakys išsameu, bet bet kuriuo atveju viskas bus finansuojama iš bendrojo komisijos patvirtinto biudžeto, visų institu, biudžeto institucijų patvirtinto biudžeto. Taigi, ponia pirmininkė, aš Atsakiau tiek, kiek galėjau, bet e, išsamesnius paaiškinimus gali pateikti mano kolega, jeigu tokių reikėtų. Ačiū, ponė Kesleri. Kolega De Jung ir kolega Balčytis dar nori pasisakyti. Prašom, ponė De Jung. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tikrai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Aš jau dėkojau, kai mes svarstame darbinį variantą pranešimo, matau daug um, rekomendacijų, tačiau neišgirdau atsakymų į klausimą dėl finansavimo. Jeigu, sakysime, Philip Morris įmonė daugiau neprisidės prie finansavimo atliekant tyrimus, tai kaip bus tada? Nes šis dalykas yra itin svarbus Nes aš manau, kad tai yra susiję su ne vienu milijonu. Ir aš manau, kad e, komisijai tada teks kompensuoti, skiriant papildomų lėšų iš komisijos biudžeto. Dabar kitas dalykas. Antrajame darbo dokumente e, pranešėjai, antrajame variante pranešimo pranešėja pateikė labai daug informacijos, uh, kalbama ir apie tai, kad veikia mokesčių generalinis direktoratas, vidaus rinkos direktoratas. Tačiau kalbant apie mokesčių generalinį direktoratą, kyla klausimų, nes iš tiesų struktūros turi veikti vieningai ir dirbti kartu su Olafu. Man atrodo, jeigu mes suskaldysime darbą ir pavieniui imsimės priemonių, tai tikrai nepasieksime to veiksmingumo, kokio pageidaujame. Ir e, darbas tik pasunkės. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad e, biudžeto kontrolės komitetas negauna statistinių duomenų apie valstybių narių veiklą. Mes tokių rodiklių negauname. Mes nežinome, kiek kokia valstybė narė kam išleidžia. O tokie skaičiai būtini Aš manau, kad e, tokia informacija turi būti pateikta ir tada, ko gero, mes galėtume bent iš dalies išspręsti problemą. Ir dėl to teiksiu atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, nes labai svarbu, kad biudžeto kontrolės komitetui būtų pateikiama informacija. Mes neturi, mūsų darbas neturi nukentėti dėl to, kad komisijos tarnybos prisidengia paslapties skraiste. Pranešėja kalbėjo apie veiklos kriterijų neiškumą. Kai kurie kriterijai, kai kurie rodikliai yra labai svarbus, norint įvertinti programą, norint įvertinti Heraklio programos veiksmingumą. Kalbant apie mokymus ir konferencijas, man regis, jeigu mes norime įvertinti, ar veiksmai buvo davę naudos, tai reikia žin, tą darbą atlikti, nes mes kitaip nesužinosime, ko išmokta, kokia gauta nauda. Ir dar nepritariu pranešėjos nuomonė, kad reikia padaryti išimti pažeidžiamoms valstybėms narėms. Manau, kad tokia išimtimi mes tiesiog jau žengėme per toli. Nes kaip apibriežti pažeidžiamą valstybę narę? Mes apie tai jau kalbėjome. Šiandieną viena valstybė narė labiau pažeidžiama, o rytoj tai gali būti visai kita valstybė narė. Todėl aš bevelgičiau pirmenybę teikti tam tikram veiksmų lankstumui. Gal reikėtų kalbėti apie kažkokias priemonas ir pagalbą toms valstybėms narėms, kurios susiduria su išimtinėmis aplinkybėmis. Ačiū. Ačiū už šios klausimus. Ponas Balčyti, toliau jums žodis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, Norėčiau adresuoti savo klausimą galbūt e, pranešėjai, kurios iš tikrųjų pranešimas yra labai geras, jis nėra lengvas, sudėtingas, puikiai suprantu. E, šiandieną nuskambėjo Olofo priklausomybės arba nepriklausomumo problema. Mes kalbėdami apie Olofo reformą šitą klausimą palikome nušalyje ir jis išliko toks, kad Olofas lygtais yra nepriklausomas, tačiau priklaus, tai yra sudėtinė Europos komisijos dalis. Ir manau, kad yra vienas toks esminis dalykas, e, ką aš buvau paminėjęs ir savo pranešime, e, kai mes kalbėjome apie 2011 metų ataskaitą, dėl valstybėse narėse e, neteisėtai panaudoto lėšų susigražinimo. Mano supratimo šitą funkciją dabar liktais yra taip pavesta neteisėtai susigražintas lėšas įgyvendinti arba susigražinti Olofo tarnybai. Tai mano supratimu, tai reikėtų labai aiškiai užrašyti, kad už šitas lėšas neteisėtai panaudotas turi būti atsakinga Europos komisija. Nes priešingą atveju vėl e, visiškai mm, dings atsakomybės klausimas. Ir šiandieną generalinis direktorius taip pat e, labai politiškai mandagiai atsakė, kad Olafas šiandieną vykdo ir kai kurias savo nebūdingas funkcijas. Ir matyti ateityje, galbūt ateityje su mm, ES generalinio prokuroro atsiradimu arba prokuroro atsiradimu šitą problemą galbūt išnyks, bet kad darbas nesustotų ir kad iš tikrųjų būtų aiškus, aiški institucija, kurie atsakinga susigražinti lėšas iš valstybių narių, turėtų būti pagal mane Europos komisija. Ačiū. Ačiū ponui Balčyčiui. Ponas Gairis toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir pagirti pranešėją už parengtą dokumentą. Tikrai atliktas didžiulis darbas. Ypač atsižvelgiant į dokumentus, kuriuos teikia komisija. Tikrai, manau, mums turi rūpėti keletas esminių klausimų, porą esminių klausimų, nors jų yra ko gero daugiau ir juos verta apsvarstyti. Aš tikrai uh, pritariu tam, ką sakė ponas Dejongas. Taigi, pirma, ir komisija, ir valstybės narės turi vykdyti bendrą uždavinį – apsaugoti išorės sienas ir stabdyti kontrabandos srautus. Visai logiška kad pasakyti, kad Toks uždavinys reiškia, jog reikalinga nustatyti pakankamai aukštą kofinansavimo normą. Taip pat, kaip ponas Kesleris paminėjo, yra tokių valstybių narių, kurioms tenka daug didesnis uždavinys nei kitoms. Ir galbūt reikėtų tiesiog atsijoti vienas valstybės narės nuo kitų pirmiausiai, tam, kad e, visiems viskas būtų aišku. Juolab, kad kalbame apie pakankamai didelės pinigų sumas ir tai yra lėšos, kurias moka tabako pramonės įmonės, kad būtų panaikinta cigarečių kontrabanda. Suprantu, kad kai kurios valstybės narės, aš suprantu, kaip pavyzdžiui Vokietija susiduria su konstitucinė problema, skirdama a, tikslinės lėšas vienai ar kitai sričiai. Bet tikrai e, tam tikros valstybės narės neturi šimtų procentų finansuoti darbo šioje srityje. Ir aš manau, kad mes turėtume galvoti apie lankstumo galimybę. Neturėtume tiesiog išskirti valstybių narių grupės, kurioms nustatoma didesnė bendro finansavimo norma. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į visų valstybių narių poreikius. Todėl manau, kad reikia apskritai svarstyti bendro finansavimo normos nustatymą, kai kalbame apie išorės sienų apsaugą ir kontrabandos ir kova su kontrabandos srautais. Taigi, kai kurioms valstybėms narėjams, kaip sakė ponas Kesneris, tikrai tenka didesnė, ponas Dejangas, tikrai tenka didesnė užduotis. Kitas dalykas, kad mane kiek nustebino toks gana vienpusiškas požiūris ir skirimas didesnio dėmesio ES išorės sienoms rytuose, nes išvelgiu bent jau tris kontrabandinių prekių kanalus, o rytinės sienos yra tik vienas iš tų kanalų. Ponas šiame tą sakė, kad e, ruošia kitus planus, pats laikas tokius planus paruošti, tačiau nebejotinai programos apreptis ir apimtis yra kitas klausimas. Ir dar vienas klausimas, tai kokią paramą teiksime valstybėms narėms. O tai tiesiogiai sėtina su rengiamų programų apimtimi. nes aišku, bendro finansavimo norma rūpi valstybėms narėms, kurios dalyvauja Heraklio programoje. Labai ačiū pranešėjai už labai gerą ataskaitą. Galbūt aš norėčiau tik porą dalykų pasakyti, kurie aš ne visai, su kuriais ne visai sutikčiau. Pirmiausia, dėl pažeidžiamų valstybių narių. Aš iš vienos turbūt būčiau. Manau, kad klaidinga daryti tokias išimtis. Man atrodo, kad kuo mažiau bus kofinansavimo iš valstybės narės, tuo daugiau motyvų valstybė narė turės nu, netinkamai išleisti pinigus strong motive not to spend them properly. Būtų didelis toks noras ne visai tinkamai leisti tuos pinigus. Kada kalbame apie uh, pačių finansavimo tokį pasiūlymą. Na, mes čia kalbame apie neteisėto cigarečių vežimo, pirkimo. Tai kalbame apie didelis pinigų sumas, kurios į čia, į čia sritėdami. Taigi nedarykime išimčių labiau pažeidžiamam šalim. Galbūt tiesiog daugiau dėmesio ir pastangų dėkime į na, pačius instrumentus, kurie padėtų susitvarkyti su situacija kontrabandos. Kitas dalykas tai yra Olafo tyrimai vietoje. Manau, kad Olafui labai svarbu savo iniciatyvą daryti tyrimą, tyrimus. Mes žinome iš Transparency International rodiklių, kad ypač tuos rodiklius, e, kurie kalba apie kyšius, e, kada kalbam apie valstybės tarnybą. Kad kai kuriuose valstybėse, taip, muitinėse labai didelis kišininkavimo lygis, ypač kada kalbame apie tuos aiškius tokius kontrabandininko maršrutus. Mes taip pat žinome, kad tais atvejais korupcija tampa sisteminė. Ir labai sunku, kad kas nors praneštų apie tokią korupciją, sisteminės korupcijos atveju. Taigi tiesiog e, reikėtų, kad Olafas e, na, daugiau e, savo iniciatyvą atliktų tyrimų, nes galbūt 90 procentų yra atliekama ne jų iniciatyva, tai dažniausiai būna na, iš tų, kurie na, tiesiog praneša vis tai apie tai, kad vyksta negeri dalykai. Na, labai džiaugiuosi, kad pranešėjas. Uh, E, parodė e, tokius rodiklius, kalbėjo apie rodiklius, kurie padėtų mums nustatyti iš tikrųjų, ką mes darome, ką atliekame, nes prarandame daug pinigų dabar. Žinoma, kitom šalim taip pat, bet ypač a, tom labiau pažeidžiamam šalim. Ypač, kada kalbame apie šalis, kad e, ten, kur mažinamas pensijas, kur mažinami atlyginimai. Ačiū. Ačiū, nes kelia kakis. O turiu pane Gresla. Ačiū. Generalinio direktoriaus situacija mus neramina, nes mes iš tikrųjų matome, kas darosi su pinigais, jeigu iš Olafo gauname ataskaitą apie pinigus, kurie jie e, na, teikia, nežinau, ar tu užtenka mums reikia tiesiog e, pranešti ne tik taip, kaip pinigai leidžiami, bet po poros ir trijų metų tiesiog pažiūrėti, ar davė šitie išleisti pinigai e, tai reikalingų rezultatų. Neužtenka kalbėti apie tai, kur leidžiame pinigus. Na, kalbant apie tabako, tuos pinigus. E, kurios Olafas gauna iš tabako pramonės. Bet tos e, pramonė nežino, kur tie pinigai iš tikrųjų buvo išleisti. Taryboje buvo tiesiog kalbama, kur tie pinigai turėtų būti skiriami. Nežinau, ar galima ką nors kaltinti, bet e, galbūt 10 procentų, sakyčiau, E, buvo tiesiog skirta e, klas, nu, iš, įvairių klastočių išaiškinimų, bet rezultatų tikrų mes taip ir nepamatėme. Galbūt tiesiog įgyvendinant e, tam tikras priemonės buvo daroma klaidų. Na, kaip vyksta naujos dėrybos dėl tų pinigų ir man atrodo, kad vėl tokios galimybės gana menkos. Jeigu pasižiūrėsite iš, iš kitos pusės, jūs esate tas asmo, kuris gali uh, dėrėtis, bet tiesiog, kad valstybėse narėse būtų na, tiesiog sąrašas priemonių, kurių reikia imtis, kad būtų aišku, kas buvo neteisingai uh, padaryta, klaidinga padaryta valstybėje narėje. Uh, kokiu priemonių reikėtų imtis. Taip, generalinė direktoriau, daug klausimų. Galėt, gal galėčiau paprašyti jūsų ar ko nors iš jūsų darbo grupės, kad atsakytų į klausimus, kurį buvo pateikti. Aš matau, kad turiu keturis klausimus. Filip Moris, ką minėjo ponas Dejong ir apskritai tabako pramonės mokamos lėšos. Na, pirmiausia, reikėtų nepainioti skirtingų klausimų. Tai neturi nieko bendro su programa Heraklis 3. Aš mielai atsakyčiau jūs klausimus, bet e, ši programa nieko bendro neturi su Philip Morris ar kitų tabaką gaminančių bendrovių mokomis, mokamomis lėšomis. Heraklis yra ES programa, kurią finansuoja ES. Dalis tabako pramonės įmonių susitarė su Europos komisija ir valstybėmis narėmis prieš daugelį metų po teismo New York'e. Susitarė su valstybėmis narėmis, kuris dar galioja ir pagal šį teisinį sustarimą, jos kasmet moka tam tikras sumas valstybėms narėms ir Europos komisijai. 9,7 procentų jų mokamų lėšų pagal teismo būdų pasiektą susitarimą, taigi 9,7 procento patenka Europos komisijai, likusios lėšos valstybėms narėms. 9,7 procento atitenka komisijai ir patenka į bendrą Europos komisijos biudžetą kaip ES pajamos. Viskas. Jos nepatenka nei Olafui, nei tuo labiau Heraklis programai. Turėtų būti aišku bent jau tai. ir mums tabako pramonė nieko nemoka. Tai yra lėšos, kurios patenka į bendrąjį ES biudžetą. Informacijos trūkumo klausimas dabar. Kalbame, kalbame apie Heraklio pinigus. Tai yra lėšos, kaip jos naudojamos valstybių narių. Pirmiausia, mes ne šiaip savo duodame pinigų, mes duodame pinigų projektui. Yra trijų tipų projektai pagal šią programą. Vienas brangiausias yra yra prietaisų brangių kontrolės prietaisų įsigijimui skiriamos lėšos tai yra skenerių, palidovų ir panašių dalykų. Taigi lengva įsitikinę, ar jos valstybės narės perka tas, tuos prietaisus ir naudoja juos ar ne. Antra, antras sritis yra mokymas. Čia lėšų nėra skiriama tiek daug. Mokymas ir konferencijos nėra taip brangu. Čia nedidelė dalis lėšų skiriama. Ir taip pat nedidelė lėšų dalis skiriama valstybės narėms finansuoti tinklus, duomenų bankus, siekiant susekti e, kontrabandos kelius ir panašiai. Visa ši informacija apie tai, kaip valstybės narės naudoja šias lėšas ir Olafas yra visiškai laisvai prieinama. Ne tai, kad reikėjo tos informacijos prašyti. Kasmet mes parengėme detalę ataskaitą apie Heraklio lėšų panaudojimą. Ir šių metų ataskaita turėtų pasirodyti kitą savaitę ir kasmet ji bus pateikta ir jums. Tai jeigu dar ko nors reikėtų, galite paklausti mūsų, bet e, viskas bus ataskaitoje ir mes puikiai žinome, kaip tos lėšos leidžiamos valstybių narių ir jūs tai puikiai galite sužinoti. Tai nėra slapti duomenys ar kaip nors e, kokio nors riboto naudojimo, jie visiškai vieši, kitą savaitę metinė ataskaita bus paskelbta ir pamatysite. Beje, biudžeto komitete mačiau pateiktą pasiūlymą, e, jį pateikė ponia Gressler kad e, jūs neduosite mums 10 milijonų, kol mes e, nepateiksime jums tos informacijos kažkokia saugia, saugiame kambaryje. Nebūtina teikti šio pakeitimo, kad pamatytumėte, kaip naudojama, naudojama šios lėšos, nes Heraklio informacija yra visiškai viešai nesusijusius konkrečiais tyrimais. Trečias dalykas, aš e, visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Gairis ką tik. Aš taip pat būčiau už tam tikrą lankstumą. Aš jau kalbėjau apie galimybę, kad e, būtų aukšto lygio kofinansavimo finansavimas. Skeneris dažnai kainuoja daugiau kaip milijoną, kartais ir 2 milijonus eurų valstybės narės, kai kurios Aš sakyčiau, dauguma valstybių narių negali sauliaisti pirkti vieną skanerį. Kalbame apie skenerį, kuris gali aptikti, skenuodamas e, puspriekabę ar e, traukinio vagoną. Tai yra dideli prietaisai ir jie veiksmingai gali kontroliuoti kontrabandamą, tačiau jie yra brangus ir jeigu norime, kad valstybės narės dalyvautų šiose programuose, jos nenusipirks, e, jeigu tokių brangų prietaisų. Mes norime būti lankstus ir, aišku, iš anksto nenorime nustatyti, kokios valstybės susilauks tokio aukšto kofinansavimo ar ne. Nes ne visada tai yra tos pačios valstybės. Kartais e, šiandien galbūt yra penkios tokios, e, po pusmečio gali būti kitos. Ir Komisija pritarė taip pat ponui Gairiui dėl rytų sienos. Anksčiau buvo problema rytų siena, dabar komisija iki kovo parengs e, ne tai, ką dabar vadiname veiksmų planu, bet tai bus komisijos komunikatas apie cigarečių kontrabandą į Europos Sąjungą. Kontrabanda nėra vien tik tai rytinės sienos reiškinys. Geografiškai šis reiškinys keliauja ir reikia didesnio plano. Todėl komunikatas bus e, su e, dokumentas, e, kuris plačiau įpareigos komisiją dirbti šioje srityje. Ačiū. Labai ačiū už atsakymus į klausimus. Ar kolegos dar nori pasisakyti? Pane Greslė. Labai ačiū už atsakymus. Gal būtų gerai galų galę sužinoti, kas daroma už Heraklio pinigus. Atsiųskite mums tos duomenys. Mes iki šiol jų negavome. Aš šiek tiek nustebau dėl to, ką jūs pasakėte ką tik. Aš tiesiog nežinau, kodėl mes negauname tos informacijos, kurią jūs minite. Mes šį kelią, klausimą keliame dažnai Olafo atstovams. Ir pastarai kartą, kai kalbėjome apie ponios Ivanovos darbo dokumentą, taip pat Taigi, galiausiai prašau pateikti šią informaciją. Ačiū, ponė Gresle. Galbūt ponas Kesleris gali patikslinti, ar galime gauti tokį sąrašą. Aš nesu tikras, apie kokį sąrašą kalbama. Prieš save turiu laišką dėje be datos, kurį mano direktorius nusinti poniai Greslę su sąrašu tų sumų, kurias gavo valstybės narės iš tabako gamintojų. Šis laiškas jau išsiųstas, galbūt prieš keletą dienų. Kokio dar sąrašo reikia? Pone Greslą, galite patikslinti. Ačiū už šią informaciją. Tai yra susijęs su ankstesne diskusiją apie Heraklio programą. Mes klausime, kokios valstybės narės gavo lėšų iš tabako pramonės. Paprašėme sąrašo projektų, kurie finansuojami Heraklio programos valstybėse narėse. Ir norėjome sužinoti, kokioje būklėje yra ta infrastruktūra, už kurią E, buvo sumokėta, nes dabar yra įrangos, kuri pirkta, bet jau nebeveikia. Mes norime žinoti nuolat, kas finansuota, ar įranga veikia. Ir aš paklausčiau, ar Olafas turi sąrašą dalykų, kuriuos daro valstybės narės, ar kurių nedaro. Keletą kartų mes bandėme gauti informacijos, kaip naudojami Heraklio programos ištekliai. Ir todėl mes keliame išlygą dėl tos paramos. Norėjome sužinoti, kur yra trūkumai išlaidų planavime Raklio programoje. Pone Kesleri, ar aiškus klausimas? Yra trys sąrašai. Yra trys sąrašai, kuriuos norite, kad mes pateiktume. Vienas būtų sąrašas su lėšomis, kurias Tabako gamintojai patikė valstybėms narėms pagal susitarimus. Šis sąrašas jau pasiūstas. Tai nieko bendro su Herako programa neturi, bet jeigu prašote tokio sąrašo, mes galime jį pateikti. Antras sąrašas ir ataskaita yra apie tai, kiek pinigų valstybė narė gavo per Olafą pagal Heraklio programos finansavimą. Ir tai bus pateikta ataskaitoje, kuri kaip ir kasmet jūs gaunate tokią ataskaitą. Čia bus pirmą kartą parengta ataskaita, jūs, jūs ją gausite kitą savaitę. Kai ponas Ketleris atvyko į Olafą, tai bus pirma ataskaita kitą savaitę ją gausite. Mes juk nusprendėme tai ne, ne už vakar, o daugiau kaip prieš metus. Taigi gausite ataskaitą, išsame ataskaitą apie finansavimą, beje, atgalinė data, jeigu jums rūpi, kaip buvo anksčiau finansavimas kirstomas, tai ta informacija nėra slapta. Galite ją gauti. Trečia, dabar, kaip suprantu, jūs norite apie tai, kas neveikia valstybės narėse, kovojant su korupcija, ar kokie yra trūkumai konkrečiose valstybės narėse. Tai turėtų būti tam tikras vertinimas, tai galėtų užtrukti ir visai netrumpai jeigu prašytumėte tai padaryti rimtai, įvertinant kiekvieną šalį. Galima pradėti tai daryti, bet tai nebūtų susijęs su Heraklio programa, tai būtų e, vertinimas situacijos valstybė nesarėse, e, jų noro ir techninių sugebėjimų vertinimas, kovojant su kontrabanda. Galime tai padaryti. Äh, Labai ačiū. Dar kartą ponas Dejongas. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį kartą pabandysiu užduoti klausimą angliškai, kad nebūtų nesusipratimų. Nes atrodo, šiek tiek ponas Kesleris nesprato mano klausimą. Pirmas klausimas buvo dėl dešimties milijonų, kurie pasak audito rūmus, rūmų trūksta programoje, nes cigarečių gamintojai teikia dešimčia milijonų mažiau negu kad e, kuriuos komisija skiria kovai su krečių kontrabanda. Olafas sako, čia nėra tiesiog neryšio, tačiau yra. Juk neatsitiknai kovojama su cigarečių kontrabanda panaudojant tiek lėšų, kiek teikia cigarečių gamintojai. Aš neginčiau paties sustarimo su e, cigarečių gamintojais, tačiau matome, kad kitam laikotarpiui, trečiai programai yra problema, nes iš cigarečių gamintojų bus gauta mažiau lėšų negu kad skirta kovai su kontrabanda. Ir tuomet tai yra visiškai nauja situacija. Galbūt reikia išleisti tuos 10 milijonų, tačiau reikia sužinoti, ar cigarečių kontrabanda yra pirmasis prioritetas, arba ar yra kitos kontrabandos rūšis, su, kuria, su, su kuriamis reikia kovoti. Galbūt ne cigaretės. Pavyzdžiui, Philips skundžiasi jų produktų padirbinėjimu. O šioje programoje tok, nuostatų dėl to nėra šiuo metu. Šiek tiek yra, bet nedaug. Galbūt e, šią sritį reikia padidinti. Taigi, aš norėčiau argumentų, kodėl reikia daugiau dėmesio skirti cigarečių kontrabandai, jeigu cigarečių gamintojai mažiau e, lėšų skiria. Bent jau 10 milijonų mažiau. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas susijęs su kolegės Gressler pasisakymu. Aš norėčiau žengti žingsnį toliau. Galime sakyti, kad gerai, mes nupirkome skenerį. Visos tarnybos, iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, pirmiausia norima aparatūros. Teisėjai nori kompiuterių, kon, e, pasienio kontrolė nori skenerių. Tačiau reikia sužinoti, ką tas skeneris veikia, kiek kartų jis buvo naudotas, kokie rezultatai, panaudotas, kiek, kokie rezultatai, kiek surasta e, šio produkto dėka kontrabandos. Ir būtent to ir klausia audito rūmai. E, ataskaitoje sakoma, kad 67,9 milijonai eurų išieškotai, tačiau nėra įrodymo, kad tai yra pasiekta vykdant, įgyvendant e, Heraklius programą. Taigi, ar galite pasakyti, kiek e, lėšų skirite valstybės narėms ir kokie yra rezultatai? Ir e, galiausiai aš manau, kad koordinacija komisijoje turėtų būti pagerinta, nes būtent tai, ką jūs sakote apie korupciją, komisarė Malmström jau mums yra pažadėjusi anksčiau, taigi jūs neturi, jums nereikia renkti tokios medžiagos, nes e, e, komisarė Melstrop tą informaciją yra pažadėjusi, taigi tipiška, kad e, jūs kalbate apie tai, apie ką nežinote. Like the... Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai, dabar galbūt norėtų mm, galutinės pastabas pateikti. Labai trumpai. Labai ačiū visiems kolegams už jų pastabas, komentarus. Jie man labai vertingi. Ir šiame kontekste norėčiau tiesiog, kad nu, pakviesti į susitikimą, kad galima būtų aptarti jūsų rekomendacijas, jūsų mintis. Taip pat norėčiau padėkoti Olafui už uh, taip pat darbą, taip pat ponui Kesleriui ir lauksiu diskusijų mūsų šiandien komiteto susitikime. Ačiū. Labai ačiū. Man atrodo, kad šio punkto nagrinėjimą mes jau baigėme ir man atrodo, kad šios dienos programą jau bus nebaigę. Taigi, Taip, baigiu mūsų posėdį iki rytojus 9 val. ryto. Ačiū visiems.